O dabar kitas darbo tvarkės klausimas, šiek tiek vėluojame, tai yra bendros diskusijos apie 14 ir 15 metų biudžetus. Yra numatytos bendros diskusijos, pirmasis pranešimas Gardija Zabel turėtų pateikti savo pranešimą Monika Hulmeier, taip pat Debrei pateiks, yra parengę savo pranešimą ir Lavandovski taip pat yra parengė pranešimus, todėl mes turime pereiti iš karto prie diskusijų. Iš karto suteiksiu žodį pranešėjai keturioms minutėms, tai yra Gardija Zabel Rubial. Gracias, sí, la... Ačiū, ponė pirmininkė. Biudžeto komitete buvo gerokai padirbėta ir dėl to yra pakankamai parengta medžiagos diskusijoms ir rytojaus balsavimui. Atrodo, kad mes artimiausių metų nesusitarsime dėl 15 metų biudžeto ir dėl 14 metų taisomojo biudžeto. Tačiau vis dėlto norėčiau padėkoti visiems, kurie įdėjo daug darbo ir iš pat pradžių norėčiau padėkoti komisariai Georgievai Italijai, kaip ir minkiaujančiai valstybei, ambasadoriams padėkoti už tai, kurie per pasaruosius mėnesius gerokai padirbėjo siekiant sutarimo. Atrodė, kad mums nepavyks laiku susitarti, kadangi pradinės pozicijos labai skyrėsi. Tarp ankstesnio komisijos pasiūlymų ir dabartinės parlamento pozicijos ir tarybos pozicijos uh, buvo esminių skirtumų, buvo tam tikra takoskira tarp institucijų, tarp valstybių dėl skaičių, dėl biudžeto atskirų eilučių. Reikėjo išspręsti tris svarbiausias tem, temas, problemas, kaip pabaigti 14 metus, kaip pradėsi 15 ir kaip e, išspręsti tą neišnaudotų lėšų problemą. Aš negalėčiau pasakyti, kad esu visiškai patenkinta rezultatu, skaičiais, darybų e, eiga, politiniu turiniu, tačiau vis dėlto turėčiau pripažinti, kad siekime sutarimo ištisus metus ir dabartinis paskutinis pasiūlymas mano manimu, yra geriausias variantas, kurio buvo galima pasiekti derintis. Todėl aš bals, siūlyčiau balsuoti rytoj už šį pasiūlymą, už tai, kad būtų daugiau lėšų skiriama neviršims organizacijoms, mažoms ir vidutinės įmonėms, kad būtų galima finansuoti svarbiausius projektus, kurie padės atkurti ekonomiką ir už tai, kad tos lėšos, kurių netekome, nutraukdami bendradarbiavimą su Rusija, vėl būtų sugražintos į ekonomiką. Taigi reikėtų kurti geresnės infrastruktūras, gaminti geresnės kokybės maistą ir taip pat teikti paramą milijonams e, pabėgėlių ir taip pat e, numatyti jiems pagalbą maistu, taip pat reikėtų E, e, finansuoti projektus, kuriais yra remiama, no kurio skatinama lyčių lygybė. 2015 metų biudžetas nėra patvirtintas, kadangi buvo siekiama išsaugoti tas sutaupytas lėšas ir taip pat įtraukti tą investicinį planą, kurį pateikė komisija. Įsipareigojimai mokėjimams yra per dideli ir dėl tos priežasties taryba turėtų parengti 15 metams atskirą planą ir tiesiog problemas spręsti jos ištakose. Be to, kadangi biudžetas negauna pakankamai lėšų dėl to, kad ES nuosavosios lėšos yra nepakankamos, skaičiuojant nuo BVP. Dabar yra pateiktas pasiūlymas, tačiau su taryba vis dar nepa, nepavyko susitarti. Reikia sukurti aukšto rango darbo grupę, kuris spręstų uh, ES nuosavųjų išteklių klausimus. Taigi ateityje yra likę dar pakankamai daug darbo. Dėkoju. Aš tiesiog prašyčiau laikytis numatyto jūsų kalbėjimo laiko limito. Hulmaja. Gerbiame pirmininkai, gerbiami kolegos, gerbiami komisarė. Taip pat sveikinu pirmininkaujančios valstybės atstovus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti vyko darybinis maratonas, kurio pabaigoje mūsų komiteto pirmininkė, kuri gynė komisijos pasiūlymą, kuri gynė apskritai ES poziciją, Jose Manuel Fernandes ir Dupre ir kiti kolegos tiesiog nubėgome darybinį maratoną ir pasistengėme susitarti dėl tokio varianto, kuriam galėtų pritarti ir koordinatoriai. Taigi dėkoju komisariai, kuri kovojo ir su savo komanda, kad įteisintų savo pasiūlymą, o taip pat dėkoju Italijai, kaip pirmininkaujančiai valstybei, kuri pradžioje abejojo, o po to pradėjo traukti dirbę vieną kryptimį. Taigi rezultatas nėra optimalus, tačiau mes einame vieną kryptimį. Dėkodama komisijai norėčiau pasakyti, kad e, aiškiai nurodėme išorės veiksmų tarnybai e, lėšas, jų struktūrą ir be to mes numatėme Teisingumo teismui, ERD ir kitoms institucijoms didesnę finansavimo sumą. Dėkuoju tarybos atstovams ir taip pat e, ekonomikos reikalų komitetui, regionų komitetui už konsultacijas ir reikėtų pasakyti, kad kom, iš komisijos pateiktos senosios e, sąskaitos kėlė mums didžiausią galvos skausmą. O kalbant apie naują biudžetą, tai reikėtų pasistengti, kad iš jo nereikėtų numatyti lėšų vien tik senųjų sąskaitų apmokėjimui. Mes turėjome sustabdyti kai kurias e, programas arba jų įgyvendinimo pradžią, kad būtų galima paskirti pakankamai lėšų skoloms atlyginti. Taigi labai svarbu daugiametę finansinę programą derinti su pametinėmis programomis. Ir aš tikiuosi, kad taryba ir valstybės narės aktyviau dalyvaus posėdžiuose, priešingai negu posėdžiuose, kai buvo aptariami agentūrų veiklos klausimai ir jų finansavimo klausimai. Taigi norėčiau paraginti tarybą grįžti prie mokėjimo planų, prie naujų programų įgyvendinimo terminų, kadangi parlamentas nenu, neužsispyręs ir nereikalauja ko nors daugiau, mes tiesiog esame pasirengę atsižvelgti į sudėtingą situaciją. Tačiau kita vertus, mes taip pat norėtume paprašyti iš jūsų, kad E, apmokėdami senas įsisenėjusias skolas mes nepraskolintume ES į priekį. Ačiū toliau. Mūsų pranešėjas Panon Depre, keturioms minutėms jis yra atsakingas už septynis pranešimus ir bendrą pranešimą su ponu Levandovskiu. Prašom, žodis jums. Oui. Uh, Pirmininkė, komisarė, mėly kolegos, Dėrybų pradžioje Europos parlamentas e, per biudžeto komitetą nustatė tris prioritetus, tris tikslus. Visų pirma, stabilizuoti arba sumažinti, jeigu reikalinga, mm, nesu, nemokėtų sąskaitų lygį. 5 milijardai 2010 metais, beveik 20 milijardų 2014 metais. Taigi pirmas prioritetas buvo stabilizuoti tą neišmokėtų sumų situaciją. Toliau antras dalykas, ką mes matome taryboje, tik taryboje prieštaravimą dėl mm, specialiųjų priemonių biudžeto e, e, situacijos e, mokėjimus rytyje. Ir trečias, tik tikslas buvo susitarti su kitomis institucijomis um, dėl neapmokėtų sąskaitų, kad būtų galima um, apriboti tas sumas iki priimtino lygio. Ir po ilgų savaičių dėrybų uh, na, tos dėrybos gal ne, ne visai tinkamas žodis, nes dažniausiai taryba tiesiog sakydavo, kad, na, neįmanoma suformuoti bendros pozicijos. Taigi dabar kokia situacija? Dėl signavimų mokėjimams pagal sustarimą 14 metams, tai 2014 metams papildomų tų mm, šviežių pinigų numatoma 3 milijardai 529 milijonai. Ir mes įsipareigojame reikalauti, kad kom, to, ką komisija galvo, kad yra reikalinga 4,7 milijardų 2014 metais, kad situacija neblogėtų nemokėtų sąskaitų e, srityje. Dabar dėl specialiųjų priemonių, e, kur skiriasi pozicija tarp tarybos ir parlamento komisija nesugebėjo su pozityviai išspręsti to klausimą. Taigi laukiame 320 milijonų iš nepanaudotos maržos e, toliau dėl e, to mm, plano, dėl augimo, dėl tų sąskaitų, kurios neapmokėtos, man atrodo, pozityvus yra rezultatai ir komisija turėtų 15 kovo pateikti e, bendrą neapmokėtų sąskaitų apžvalgą ir pasiūlyti alternatyvius sprendimus. Trys institucijos susitars parengti planą. Uh, Ir aš cituoju, mes reikalavome tarybos dabar iškilmingai pažadėti, kad tikrai bus toks planas patvirtintas trijų institucijų laiku prieš pateikiant 2016 metų biudžeto projektą. Taigi galvojame, kad tarp dviejų, tarp dviejų biudžeto institucijų sustarimas pasiektas yra priimtinas ir turėtų būti paremtas, kaip kad e, biudžeto komitete didelė balsų dauguma jis buvo palaikytas. Pirmininkė, e, dabar norėčiau e, keletą tokių um, dalykų pasakyti 11 milijardų, pavyzdžiui, vienoj vietoj, kitoj vietoj, čia tarsi kai kuriuom užsispyrusioms valstybėms, kas yra kaip ir siūloma, na, pamiršiu tokius dalykus ir tarybos reika, ta, pozicija, kai reikalaujama papildomų pinigų per peržiūrėjimą ir vis tik tai sutiko su tuo, te, tas tekstas mums yra pateiktas, kartu su pono Levandovskiu, kartu mes parengėme tekstą ir pristatome jums Aš sakyčiau, kad tikrai galima dėl jo balsuoti, nes um, dėl jo susitarta ir čia prisiminčiau to žingsnio autorios ministro pirmininko pasakytų žodžius ir tai gal tada tiek, pirmininkė. Um... Dėkuoju, jūs pristatėte ir bendrą kitą pranešėją, tai dabar suteiksiu žodį ponui Levadonskijui keturioms minutėms, prašom. Bardzo trudny proces uzgodnień budżetowych na lata 2014-2015, którego elementem jest poprawka do regulacji dotyczącej środków własnych unii europejskiej. Pirmininkė, e, kolegos Kristalina, aš turiu pasakyti, kad kalbame apie nuosavų išteklių e, sistemą ES biudžetų ir dešimt metų jau nedalyvavau tose diskusijose taik, taikinimo procese, turiu pasakyti, tai yra dešimt metų, kaip dalyvauju tose taikinimo procedūrose, turiu pasakyti, kad yra naujų elementų 14-20 metų laikotarpiu. Šiais metais pakeitėme skaičiavimo metodiką mokėjimų srityje, remiamės PVM ir bendromis pajamom, nacionalinėmis pajamomis. Mes kiekvienais metais grįžtame prie tos pačios problemos. Tai yra Biudžeto projektas nėra kažkoks tai komisijos išradimas, tai yra įvertinimas to, ką siūlo, kokį signalą pasiunčia 28 valstybės narės. Tai paaiškina, kodėl yra um, tokia įtampa tos procedūros metu, tas pasipiktinimas toks susiformuoja. Uh, būtent čia dėl to taip yra, kad valstybės narės užginčia paskui tos skaičiavimus dėl na, bendro nacionalinio produkto ir PVM uh, pajamų. Uh, tai tas met, skaičiavimo metodas šio, šių dviejų elementų e, vienų yra geriau priimamas, kitų ginčiamas, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, Niderlandai. E, galbūt gera žinia, kad dabar jau jiem irgi yra priimtinas tas metodas ir iš mūsų pusės atrodo, kad visos pačios valstybės reikalauja, tų, kad skubi procedūra būtų taikoma iš parlamento pusės. Ir tai yra paradoksas. Mes svarstėme pakeitimus dėl teksto, dėl nuosavų išteklių, kaip būtino elemento, kaip būtino elemento tose dėrybose. Ir mes taip pat atsižvelgėme į pakeitimus dėl um, nuosavų išteklių. Uh, E, prie to pakeitimo reikia dar pridurti kitus du pakeitimus, kurie yra labai svarbus dėl skaidrumo ir aiškumo e, toje sistemoje. E, pirmas pakeitimas yra dėl vėluojančių mokėjimų, antras dėl biudžeto procedūros biudžeto procedūra tokia, kokia yra, atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad statistikos pakeitimus pateikė pačios valstybės narės apie tai informavo. Ir būtent tie statistikos pakeitimai leido e, išspręsti sąskaitų klausimą komisijai kitose sritise. Kai kuriais atvejais terminas buvo gruodžio pirmą dieną nustatyta, tačiau um, trūksta galbūt lankstumo kai kurioms valstybėms narėms ir tos valstybės narės e, pirmosios ir e, pareikalavo e, biudžeto apkarpimo ir tuo pat metu jos reikalauja ir augimo darbo vietų kūrimo ir akivaizdu, kad tai situacija komplikuoja. Dėl tos priežasties Europos parlamento pozicija Mm, dėl išteklių yra suformuotas išvelgiant į bendrą situaciją ir mm, pasiūlymą patvirtino komisija ir mes tikimės, kad tas formalumas, tai yra balsavimas plenarinėje sesijoje įvyks šią savaitę. Dėkuoju visiems pranešėjams, dabar suteiksiu žodį tarybos atstovui ponui Delavedova. Jums skirta 10 minučių šiek tiek daugiau arba mažiau galbūt. Membri del parlamento, viceprezidente Georgieva. Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos vicepirmininkė Georgieva, man labai malonu kalbėti šioje diskusijoje dėl politinio sutarimo, kuris buvo pasiektas tarp tarybos ir parlamentos gruodžio 8 dieną dėl 2000 15 metų biudžeto ir dėl 14 metų taisomojo biudžeto. Taryba gruodžio 12 dieną suformulavo savo ketinimus, ketinimus ir mes tikimės, kad jie bus patvirtinti jums balsuojant rytoj. Buvo susitarta po labai sudėtingų dėrybų ir dėl to, kad reikėjo išspręsti pakankamai daug sudėtingų klausimų. Aš manau, kad šį kartą reikėjo daryti pakankamai daug taisimų biudžete ir dėl to, kad kaip niekad reikėjo numatyti finansavimą nesumokėtoms sąskaitoms padengti. Dėl tos priežasties diskusijos buvo pakankamai nuožmios ir mes kartu su komisija vis dėlto suradome tą e, kelią, kuriuo eisime pastaraisiais metais, kad galėtume mažinti ES įsiskolinimą, mokėjimų įsiskolinimą. Taigi mes numatėme atitinkamą planą, pagal kurį bus padengiamos skolos. Džiaugiuosi, kad parlamentas pritarė 3,5 milijardų papildomoms lėšoms 14 metams. Tai padės geriau veikti ES ekonomikai ir be to, kad nekilt, nedidėtų nes, neapmokėtų sąskaitų skaičius, reikėtų sumokėti šitas skolas ir stengtis nebeisiskolinti. Kalbant apie 15 metus, jų biudžetą Reikėtų pasakyti, kad iš rezervo numatėme papildomą 2,8 milijardų finansavimą. Papildomos lėšos turėtų būti gaunamos padidinant maksimalias ribas ir taip pat 350 milijonų papildomai numatėme iš rezervo fondo. Vėliau reikės institucijoms susitarti, ar tai patenka į tas maksimales biudžeto ribas ar ne. Kaip ten bebūtų, mums pavyko susitarti, nežiūrint to, kad lėšų trūksta valstybėse narėse ir dėl to, kad reikia pakankamai daug išlaidų siekiant įgyvendi ES politiką. 3,5 milijardai eurų yra numatyti 8,5 procentai numatyta e, mokėjimams daugiau negu praėjusiais metais, 1,6 procentai įsipareigojimams daugiau negu praėjusiais metais. Šitos sumos, dėl kurių buvo susitarta, numata pakankamai veiksmų laisvės, lankant, laikantis daugiametės finansinės programos iki 10 metų maksimalių ribų. Todėl ES turės pakankamą veiksmų laisvę reaguoti į nenumatytas situacijas. Aš tikiuosi, kad 15 metų biudžete bus numatyta pakankamai lėšų, kurios leis įgyvendinti visas numatytas programas, atsižvelgiant į tai, kad tai yra antrieji finansinės programos e, metai, programos iki 20 metų metai. Pateiksiu Pirmoje A eilutėje yra numatytos lėšos moksliniams tyrimams mažoms ir vidutinėms įmonėms ir čia padidėjimas sudaro 33 procentus, tai yra 3 milijardai lyginant su 14 metų biudžetu. Taip pat e, už išorės politikai įgyvendinti numatyta daugiau lėšų 8 procentais negu praėjusiais metais. Papildomas finansavimas numatytas ir išorės sienų kontroliai įgyvendinti, taip pat ir migracijos srautams valdyti. Tam yra numatyti atitinkami finansų priežiūros mechanizmai. Žemės ūkio srityje yra atsis, atsiliepta į tų lūkesčius, valstybių lūkesčius, kurios nukentėjo nuo Rusijos embargo priemonių. Tačiau šitas papildomas finansavimas nepalies tų žemės ūkio e, rezervų, kurie yra numatyti nenumatytoms situacijoms 15 metais. Norėčiau pasakyti, kad biudžetui suformuoti turėjome nedaug laiko ir dėl to, kad taikinimo procedūrų spalio 17 dieną metu nepavyko susitarti, buvo pateiktas pasiūlymas e, lapkričio 21 dieną dėl taisomojo biudžeto ir tuoj pat po to jau gruodžio 8 mums pavyko susitarti siekiant e, Darybos buvo labai intensyvios ir tai, kad mums pavyko susitarti, yra labai geras ženklas, rodantis, kad mes galime susitarti visų mūsų piliečių labai. Norėčiau pasakyti, kad aš esu labai patenkintas rezultatais ir už tai dėkingas visiems dalyvavusiems pirmininkui Albry, Sabai, Holmeier pranešėjams, kurie labai intensyviai dalyvavo diskusijose, dėrybose, buvo nusiteikę daryti nuolaidas ir bendradarbiauti. Taip pat norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkai Georgijevai ir jos komandai už tai, kad ji nešališkai dalyvavo dėrybose. Aš manau, kad e, pasiekę šio susitarimo mes galėsime siekti įgyvendinti tris svarbiausius iššūkius - mažinti nedarbą, nes nedidinti finansinių išlaidų ir taip pat skatinti numatyti paskatas, kad būtų kuriama daugiau darbo vietų visų mūsų ES piliečių labai. Commission, commission... Dėkoju tarybai, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai poniai Georgievai. Ačiū ponė pirmininkė už galimybę kreiptis į parlamentą šiandien prieš rytoj numatytą balsavimą dėl 2014 metų taisamojo biudžeto, 2015 metų bendrojo biudžeto, taip pat ir dėl nuomonės keičiančios reglamentą 1115. Visi mes galime sutarti, kad e, dėrybos buvo itin sudėtingos. Tai yra pirmieji metai, kai yra taikoma daugiametė finansų programa, kai mes pirmą kartą praktiškai taikome tai, kas numatyta daugiametėje finansinėje programoje. Mums reikėjo rasti būdų stabilizuoti neapmokėtų sąskaitų lygį. Ir tai vyksta tuo metu, kai daugelis valstybių narių susiduria su sudėtingomis fiskalinėmis situacijomis savo pačių šalyse. Visi dirbome labai daug, kad galėtume pasiekti susitarimą. Todėl norėčiau padėkoti abiems biudžetinėms institucijoms už gerą biudžetą, kuris užtikrina nuspėjamumą, taip pat testinumą. Ir labai svarbu yra tai, kad šis biudžetas pasiunčia signalą mūsų piliečiams. Nepaisant skirtumų, nepaisant problemų, mums pavyko pasiekti savo tikslą ir biudžetas atliepia piliečių tikslams. Aš dėkoju ponui Artui už jo vaidmenį vadovaujant diskusijoms, dėkoju pranešėjams, poniai Gardija Zabal, poniai Holmeier, nebematau, kur jis sėdi, dėkoju ponui Debres. Ir žinoma, buvusiam kolegui, buvusiam komisarui Levandovskijui už visą jo nuveiktą darbą, dirbant ankstesnį darbą. Visą tai padėjo mums pasiekti šį susitarimą. Taip pat, žinoma, norėčiau padėkoti ir Italijai kaip pirmininkančiai šaliai. Ministras Paduan labai sudėtingų momentu mums padėjo, daugelis iš jūsų e, labai sunkiai dirbo viso šio proceso metu. Dabar turime sprendimą, kuris rytoj bus, tikiuosi, patvirtintas, tai yra gera e, dėrybų pasiekmė. Mes komisijoje manome, kad mūsų pirminiai pasiūlymai buvo neblogi, bet turime gyventi su tuo, ką turime šiandien. Ir daugelis iš jūsų jau sakė, kad svarbiausia yra tęsti e, programas, jas vykdyti ir atliepti piliečių lūkesčiams. Keletą žodžių apie 2014 metų taisamojo biudžeto projektus. Iš tiesų metai yra sudėtingi, žvelgiant iš biudžeto pusės. Mes susidurėme su e, sunkumais apmokėdami e, pastarųjų metų sąskaitas Taip pat turime prisitaikyti prie e, griežtesnio biudžeto sukurto pagal DFP. Mums reikia e, rasti sudarimą dėl papildomų poreikių. Tam yra reikalingi taisomieji biudžetai, ypatingai trečiasis taisomasis biudžetas kuriame yra kalbama apie nenumatytų atvejų rezervo mobilizavimą ir gerą panaudojimą tų pinigų, kurie gaunami iš baudų. Mums pavyko pasiekti gerą sprendimą ir tai padėjo mums siekiant sutarimo dėl 2015 metų biudžeto. Mes girdėjome įvertinimą dėl pačių skaičių. Aš norėčiau tik tris trumpus dalykus pasakyti. Vieną. Iš tiesų yra numatyti asignavimų perkelimai į 2015 metus Šiais metais to nebuvo naudojamasi pakankamai ir bendras pinigų, bendra pinigų suma sąskaitoms apmokėti pa, išauks iki 4, e, daugiau kaip 4 milijardų eurų. 400 milijonų bus skirta pirmai išlaidų kategorijai, 285 e, milijonai sanglaudos politikai ir 750 milijonų bus skirta tarptautinėms programoms sustiprinti. Jų tikslas padėti viso pasaulio žmonėms atsidūrusiems beviltiškose situacijose. Apie 2015 metų biudžetą galėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, jis sutelkia dėmesį į investicijas į svarbiausias sritis. Mes turime stiprinti Europos konkurencingumą, ir 365 milijardai eurų ir investicinis planas čia yra labai svarbus. Antras dalykas. Atsižvelgiant į 2014 metų biudžetą, um, iš tiesų dabar turime daugiau galimybių prisidarinti prie sudėtingų dalykų. Kalbant apie įsipareigojimus, jie padidėjo 1,8 procentais, 2,6 milijardai, kalbant apie mokėjimo signavimus, padidėjimas yra 1,6 procentų, o tai lygu 2,2 milijardams eurų. Bet to Mes turime 9 milijardais daugiau pirmai A išlaidų kategorijai ir keliais milijardais daugiau ketvirtai išlaidų kategorijai, kur spaudimas, kurį patiria Europa, yra didelis. Kaip minėjo pirmininkaujantis šalis, mums pavyks atliepti tiems ūkininkų e, lūkesčiams, kurie nukentėjo nuo Rusijos taikytų sankcijų mėsos ir pieno sektoriui. Ir mums nereikės naudotis nenumatytų atvejų rezervo lėšomis šiuo atveju. Dar vienas svarbus dalykas santykis tarp mokėjimų ir įsipareigojimų 2014 ir 2015 metais. Po to, ką mes padarėme, šis santykis yra 95 procentai. Ankstesiais metais buvo 89, 2009 metais 83. O kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad bus lengviau išspręsti RAL problemą, neapmokėtų įsipareigojimų problemą. Mes džiaugiamės parlamento pateiktų prašymų pasiūlyti mokėjimų planą, nes tai padės mums užtikrinti didesnį tvarumą. Aš galiu Jums pranešti, kad Latvija, kuri pirmininkaus ES, labai rimtai žiūri į šią užduoti. Aš buvau susitikusi su Latvijos finansų ir užsienio reikalų ministrais, kurie perims pirmininkavimą po Italijos. Taigi mokėjimo planas turėtų padėti išspręsti neapmokėtų sąskaitų problemą. Per ateinančius mėnesius mes kalbėsime apie specialiasias priemonės. Šių dėrybų metu mes nusprendėme palikti šį klausimą atvirą. 350 milijonų eurų esame numatę specialiosiams programoms, tačiau mes suprantame, kad tai nėra galutinis sprendimas, mes turime tęsti šio klausimo svarstymą ir toliau. Kaip žinome, reikėjo mums svarstyti ir didelius BNP koregavimo klausimus 9,5 milijardai kaip korekcinės e, priemonės. Mes e, neturime daug galimybių šiam klausimui spręsti, bet aš galiu pasakyti, kad aštuonios valstybės narės nori pasinaudoti padarytą pataisą ir atidėti Ir aš tikiuosi, kad parlamentas taip pat pateiks teigiamą nuomonę šiuo klausimu. Trys pagrindiniai baigiamieji e, pastebėjimai. Mes turime biudžetą, turime pasinaudoti juo kaip galima geriau. Mūsų komisijai tai yra prioritetas, mes turime kokybiškai leisti turimus pinigus. Dėrybų e, metu buvo sustikusi aukšto lygio grupė dėl nuosavų išteklių Ir dabar vienas iš komisarų taip pat dalyvauja šios darbo grupės veikloje. Labai svarbu, kad šis darbas būtų tęsiamas ir jį vainikuotų rezultatai. Ir galiausiai nemažiau svarbu pažymėti yra tai, kad Europos komisija yra parengusi naują darbo programą ir mes esame pasiryžę e, suderinti prioritetus ir biudžetą kad mūsų piliečiai matytų, kad ES skiria pinigus tam, kas yra svarbiausia ES piliečiams. Ačiū. Dėkoju komisariai. Toliau regioninės plėtros komiteto vardu kalbės ponas Olbrich. Trys minutės. Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. E, pirmininkė komisarė. Šiandien kalbame apie biudžetą prieš balsuojant dėl jo. Realiai mes galime išreikšti pasitenkinimą tuo, kad pasiektas kompromisas. Manau, kad turime e, suprasti, kad Mm, šis pasitenkinimas yra tik um, santykinis. Aišku, geriau turėti biudžetą nei 12 e, dalių um, laikiną sistemą. Aišku, biudžet, padarintas biudžetas yra geresnis variantas. Tai, Žinoma, galim pasidžiaugti tuo, ką geriausio galėjome pasiekti, tačiau reikia pasakyti, kad dėrybos buvo nepaprastai sudėtingos ir komisarė tai pabrėžė. Um, kai kurie e, simptomatiški tokie elementai e, galėjo būti ir panaikinti tose darybose. Reikia pasakyti, kad sutelkime dėmesį, ne 2015 metų biudžetą mes stengiamės iš tikrųjų už, iš tai, užkažyti 2014 metų biudžeto spragas. Ir paskutiniu momentu tik tai kalbėjome apie tą klausimą, kaip išvengti katastrofos 2014 metais. Vietoj to, kad būtų vykusios rimtos dėrybos dėl to, kokias padarinius tai būtų turėję 2015 metų biudžetai. Aišku, kad situacija būtų buvusi beprecedentė. Yeah. Mm, anksčiau e, e, aišku, diskusijos dėl 2015 metų buvo labai detalios, e, o 2014 ir 2015 metai regionų politikai žaliamiami metai. Komisarė pabrėžė, kad šie dviejai metai pagal N plus 2 taisyklę yra tokie metai, kuomet uždaromos sąskaitos. Tai reiškia, kad visi mokėjimų prašymai turi mm, mus pasiekti 2014 ir 2015 metais. Ir mes suprantame, aišku, kad reikės daugiau pinigų. Tai reiškia, kad mūsų pasitenkinimas šio biudžetu ir šiomis dėrybomis turi būti santykinis ir turime kelti klausimą, tikrai ta sistema yra tvari. Dabar frakcijų vardu visų pirma dviem minutėms ponas Fernandes. Ačiū pirmininkė, komisarė, tarybos atstovė, kolegos. Visų pirma, noriu pasveikinti visus, kas dalyvavo. Man atrodo, parlamento primiktinis reikalavimas leido mums pasiekti padaraus susitarimo dėl 2014 teisamojo biudžeto ir 2015 metų biudžeto nepamirškime svarbiausio dalyko, tai yra mokėjimų plano. Nes tai yra skola. Pavadinkime daiktus savais vardais, kas tai yra iš tikrųjų. Ir galvojant apie mūsų prioritetus dėl augimo ir užimtumo, reikia kažką padaryti, reikia uh, pasistengti, kad biudžetas nesproktų iš vidaus, galvojant apie tas skolas. 4 milijardai papildomų pajamų gali padėti mums išspręsti neapmokėtų sąskaitų klausimą. Uh, Mm, tos nenumatytos e, ypatingos e, išlaidos, kurios atkeliauja biudžetą per baudas, bet tos susidarimo tarp valstybių narių tie pinigai nebūtų atkeliavę ES biudžetą, būtų nukeliavę tik į nacionalinius biudžetus. Tai yra visiškai nepriimtina, nes iš tikrųjų yra daug neapmokėtų sąskaitų ir jau seniai jas turėjo būti apmokėtos. Dabar 2015 e, metai. Um, sugebėjome sumažinti tarybos siūlomus apkarpimus, nes tai yra labai svarbu dėl augimo ir užimtumo programų. Vidinis solidarumas taip pat sustiprintas, taip pat ir humanitarnė pagalba. 2015 metais su taryba ir komisija sutarėme, kad reikia aiškaus plano neapmokėtoms sąskaitoms apmokėti. Europos Sąjunga turi parodyti pat, tokį pat drausmingumą, kokio reikalauja iš valstybių narių ir turi įvykdyti savo įsipareigojimus, ypač tai, kas yra patvirtinta daugiametinėje finansinėje programoje. Ačiū. Ačiū. Toliau dviem minutėm, ponas Gajar. Ačiū pirmininkė. Gerbama valstybės sekretorė, gerbama komisarė. Aš pritariu socialdemokratų palinkėjimams visų pirma pirmininkaujančiai valstybei, kadangi jos veikla buvo ypatingai sėkminga per Tris savaitės, 21 dieną taryba šiaip jau sugeba suformuluoti savo bendrą poziciją, o jeigu to nepavyksta, grįžtama prie darybų stalo dar kartą, tai dabar reikėtų tik tai padėkoti pirmininkaujančiai valstybei, kuri sugebė koordinuoti tarybos veiksmus. Psichoterapijoje taip pat mes periname keletą etapų. Taryba anksčiau e, teigė, kad komisijos skaičiai dėl uždėlstų mokėjimų yra nepagrysti, tai tiesiog yra neigiama e, diagnozė. O dabar mes jau susitarėme, kad mokėjimo krizė vis dėlto egzistuoja, to fakto nebeneigiame. O dabar reikia pradėti gydimą, perėti prie kito etapo. Ir todėl norėčiau pasveikinti komisiją, kuri tęsė dialogą su pirmininkausiančia Latvija ir stengsis, kad šitas planas būtų konkrečiai įgyvendintas. Taigi mes turėtume iš, jų vice, iš jūsų vicepirmininkė gauti informaciją reguliariai apie tų uždalstų mokėjimų padengimą ir apie tai, ar tų lėšų pakaks siekiant įveikti įsiskolinimų krizę. Ir žinoma, taryboje reikėtų toliau stengtis, kad pažadai taptų konkrečiais veiksmais. Taigi mes ateityje neduosime jums ramybės ir nuolat teirausimės jūsų naujausios informacijos. Kelna, 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė. Aš sveikinu komisarę, tarybos atstovus ir dėkoju visiems, kurie dalyvavo rengiant šiuos dokumentus ir ECR, komisijos, ECR e frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes vis dėlto rezultatais nesame patenkinti kadangi 2014 metais biudžetas yra taisomas iš esmės numatyta rezervų nenumatytiems atvejams, tai šiai daliai mes pritarėme. Tačiau, kai kalbama apie nesumokėtų sąskaitų apmokėjimą, tai puikiai suprantame, kad tai reikia daryti, tačiau šitie kompromisai kol kas yra nepakankami. Yra numatyti numatyta 400 milijardų eurų papildomai. Tačiau ES yra įsiskolinusi 32 milijardus, milijardus eurų neapmokėtų sąskaitų pavydalų. Todėl mes ECR frakcijos vardu pasisakome prieš tą lėšų perskirstimą. Kalbant apie 2015 metų biudžetą, reikėtų pirmiausia pasakyti, kokios yra starto pozicijos. Mes turėsime 20 milijardų skolą mokėjimų įsiskolinimus ir tai reiškia, kad visa numatyta suma sumažės, susi, susidarys mažesnė biudžeto suma. Kitas dalykas, jeigu mes turime 145 milijardus įsipareigojimų mokėjimams, tai nelabai suprantu, kaip bus apmokamos naujos sąskaitos. Ir jeigu dar pridurčiau, kad mes jau esame 200 milijardų eurų numatę mokėjimams, kurių dar netlikome, tai situacija tampa dar sudėtingesnė. Mes kalbame apie bendruosius rezervus, ar specifines atsargas, papildomas atsargas, visa tai man neskaidru ir tai primena Džordžą Orvelį, kuris tuo metu sakė, kad politikai kada nors pradės kalbėti apie taip, kaip visiškai nebesupras jų piliečiai. Be to, Taryba pasiūlė 140 milijardų, parlamentas 146 milijardus, dabar susitame dėl šitas 141 milijardo. Tiesiog mes žaidžiame katės ir pelės žaidimą ir nieko daugiau. Atsiprašau, kad nutraukiau jūs, tačiau norėčiau, kad diskusijos baigtų laiku ir suteikiu žodį biudžeto komito pirmininkui dviem su pusė minutėms Artui. Merci, madame la présidente. Ačiū pirmininkė, leiskite visų pirma padėkoti mūsų pranešėms, poniai Gardėzabal, ponams Solmajer ir Deprė, padėkoti poniai Gergievai, padėkoti pirmininkaujančiai Italijai ir ypač ambasadoriui Sanido. Ir dabar kalbant apie mūsų biudžetą, aš noriu išreikšti ir apgailėstavimą ir viltį. Visų pirma, apgailėstauju dėl biudžeto procedūros. Trys savaitės taikinimo, nežiūrint Italijos pasangų, nesugebėjimo sugebėjome su savo partneriais, valstybių atstovais apsikeisti pozicijomis. Reikėjo laukti 21 dienos, tai yra paskutinės taikinimo dienos, kad taryba galų gale pasakytų, kokie yra jos pasiūlymai, dėja nepriimtini. Dabar dėl sukaupus neapmokėtų sąskaitų, beveik 30 milijardų, tai didžiulis sunkumas ir ūkio subjektams ir tai bendrai m, mm, pakenkia ES patikimumui ir noriu pasmerkti paradoksišką tarybos elgesį. 2014 metais um, ES turėjo 5 milijardus nenumatytų pajamų iš baudų ir ES parlamentas galvo, kad tikrai tai reikia, tos pinigus reikia panaudoti uh, skubiausių sąskaitų apmokėjimui. Tai būtų geras valdymas, tačiau taryba atsisakė tai padaryti. Uh, nesuprantu, kaip taip vyriaus, nacionalinės vyriausybės taip gali elgtis, kai jos ne, nevykdo savo įsipareigojimų įsipareigojimų, nors e, sutiko prisimti tokius įsipareigojimus dėl asignavimų. Ir e, reikia vis tik tai, ger, kad gerai būtų valdomos sąskaitos. Tai reikia priminti, kad mokėjimai yra tiesiog mechaninis jų vidinių sprendimų e, padarinys. Ir reikia suprasti visas priežastis. Manau, kad iš tikrųjų tai tik tai leistų stabilizuoti Europos skolas. Ir mes tikimės tų 4 milijardų, tikėjomės 4 milijardų, gavome 3,5 milijardų 2014. 14 metams. Mes 15 metams gavom tik tai 1,3 milijardo, taigi 4,8 e, milijardo, o ne 7 milijardus bendrai. Gerbiami kolegos, iš tikrųjų tos e, sumos, dėl kurių susitarėme, neišspręs visos situacijos, tačiau tikimės, kad ta viltis leis vis tik tai panaudoti paskui likusių skolų e, apmokėjimo procedūrą. Visų pirma, reikia išsiaiškinti 2014 pasakyti gruodžio 31 dieną, kokia bus tiksli suma ir tada susitarti dėl tokios sumos, kuri protingai, išmintingai būtų um, uh, tokia, kurią būtų galima apmokėti, reiktų pasistengti nustatyti tinkamus terminus. 2016 metais turėtumėm peržiūrėti daugiametę finansinę programą ir e, ta, mobilizuoti jau nuo 2015 metų savo pastangas e, tą kryptimį. Ačiū. Ačiū toliau, pusantros minutės. Nierida. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms ir pranešėjams ir taip pat pirmininkiai ir komiteto pirmininkų už visą atliktą darbą. Akivaizdu, kad 2015 metų biudžeto projektas rodo, kad yra didžiulis atotrukis tarp turtingųjų Europos ir neturtingųjų Europos. Akivaizdu, kad didžiuliai apkarpimai daro neigiamą įtaką, žmonės kenčia dėl taupimo politikos. Aš nekartą sakiau ir kalbėjau apie siaubingą padėtį Airijos žvejybos pramonėje dėl to, kad yra smarkus ap, apkarpimai, situacija vis dar blogėja, nes yra siūloma 908 milijonų, milijonai sumažinti finansavimo. Mes turime padėti labiausiai pažeidžiamiems žmonėms visuomenėje, tiems, kurie patys negali savo padėti. Ir baugina tai, tai, kad humanitarnė pagalba sumažėja lyginant su 14 metais pagal ketvirtąją biudžeto kategoriją. Parama jungtinėms tautoms, kitoms organizacijoms sumažėjo nuo 300 milijonų iki 286,5 milijonų. Mes turime pasirūpinti, kad humanitarnės pagalbos skubos tvarka mokamų lėšų skaičius, kiekis būtų pakankamas tam, kad galėtumėme padėti milijonams pabėgėlių. Taip pat norėčiau uh, išsakyti savo susirūpinimą dėl Junkerio plano, kai sausio mėnesį pasirodys taisomasis biudžeto projektas, akivaizdu, kad tai turės įtakos ir 15 metų biudžetui. Pirmos A, pirmos B kategorijos mokėjimų panaikinimas turės tiesioginę įtaką ir mes turime skubiai spręsti tą problemą. Dėkoju, ponė Niriada. Man atrodo, kad yra iškelta mėlynoji kortelė. Pone Moj, ar ponė Niriada, jūs norite sakyti? į klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Pone Moj. Norėčiau paklausti, kolegos, buvo kalbėta apie tai, jog reikėtų padidinti um, pabėgėlių centrų finansavimą ir atitinkamas narių įmokas. Tuo tarpu Italijoje, Romoje skandalas. Ten tiek kairieji, tiek dešinieji vogė tų varganų žmonių pinigus, tai reiškia, kad pirmiausia reikia kontroliuoti, kaip išleidžiami dabar turimi rezervai. 30 sekundžių jūsų atsakymui. Aš detaliai nesu su to susipažinusi, tačiau e, čia reikalingas aiškumas turi būti aišku, iš kur ateina pinigai ir kam jie yra skiriami, be jokios abejonės. Dėl to nėra jokių klausimų. Tikiuosi, kad mano pasakymas buvo išverstas. Atsiprašau, bet jūs jau turėjote galimybę pasisakyti, ponė Neiriadai atsakė. Kitas kalbėtojas trims minutėms, ponas Tarant. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes savo frakciją pripažįstame, kad pranešėjai atliko ir biudžeto komiteto pirmininkas atliko didelį darbą per ilgas biudžeto dėrybas. Taip pat pripažįstame, kad buvo pasiektas susitarimas ir jis nėra matyt pats blogiausias, jau nelyginant su kitais biudžeto sandoriais, kurių pavyko pasiekti pastaraisiais metais. Tačiau aš manau, kad tas susitarimas neleis stabilizuoti sudėtingos mokėjimų padėties kaip ponas Deprė mums jau priminė, mes siekime trijų strateginių tikslų. Pirmiausiai, norėjome stabilizuoti mokėjimų situaciją ir mums nepavyko to padaryti, nes neapmokėtos sąskaitos kaupėsi. Antras dalykas, mes norėjome diferencijuoto požiūrio į specialiasias priemonės ir vėlgi mums nepavyko, nes nėra priimtas sprendimas. Ir trečias tikslas – Mums reik, buvo reikalingas planas, kad, būt, kad sumažėtų neapmokėtų sąskaitų krūva, bet vėlgi nepavyko to padaryti, nes raštu, raštu pasirašyta deklaracija nėra privaloma. Pone Rubiel sakė, kad jos netenkina skaičiai, tačiau balsuos už šį biudžetą. Aš taip nemanau. Man kyla klausimas, kodėl turėtumėme paremti tokį susitarimą balsavimo metu, kodėl turėtumėme taip bijoti to laikinojo vienos dvyliktosios biudžeto. Priešingai mes turėtumėme e, tokį vienos dvyliktosios biudžetą patvirtinti, nes tik toks metodas privers tarybą, valstybių narių vyriausybės taryboje galiausiai imti spręsti problemos ir gal net šiek tiek pajudėti šiuose darybose. Aš e, norėčiau daug ką pasakyti, visko neišsakysiu, biudžeto žmonės puikiai visą tai žino, bet ponė pirmininkė, aš norėčiau savo pasisakymo pabaigoje išsakyti šiek tiek emocijų. Jeigu rytoj atmesime biudžeto projektą ir reikia tikrai neskubėti ir pasvarstyti, jeigu taip atsitiks, tuomet gausime vieną, vienos dvyliktosios biudžetą ir atsiras kitokia situacija dėl to, kaip formuojamas yra biudžetas. Ir kitoks taps parlamento vaidmuo. Pagal Lisabonos sutartį tas vaidmuo turi būti akivaizdesnis. Jeigu balsuosime už biudžetą, tuomet galėsime dainuoti lopšines savo vaikams niūriais žodžiais. Visi žinome, kad tas susitarimas prastas ir kad ger, geriečiai pralaimėjo. Ačiū. Thank you, uh, Mr. Tarand. Our next speaker for... Ačiū ponui Tarant. Toliau ponas Cani, pusantros minutės. Credo che l'accordo raggiunto ormai. Pirmininkė, manau, kad susitarimas per numatytą grafiką buvo vienintelis būdas išvengti to keisto vienos dvyliktosios biudžeto. Mes visada laikėme savo pozicijos dėrybų metu ir sprendėme neiš, neapmokėtų sąskaitų klausimą. Aš manau, kad situacija tik pablogės. 2014 metais turėjome absoliutų minimą, bet 2012 metų biudžetas tikrai yra netinkamas. Mes, manau, ant politinių įsipareigojimų altoriaus paukojome įsipareigojimus mokėjimams. Tai nerimta. Mokėjimai, neapmokėtos sąskaitos kaupėsi ir tie keturi milijardai apie kuriuos kalbame, tiesiog dar sustiprina mūsų agoniją ir manau, kad kitais metais viskas gali būti dar blogiau. Negalime ir toliau taip dirbti, nes čia ant kortos pastatytas mūsų patikimumas. Daugelis e, frakcijų e, bando manevruoti, nes jie apskritai yra prieš ES ir labai keista matyti, kad tie fanatikai yra valstybių narių vyriausybėse. E, yra kaupiami ištekliai, lėšos nėra skiriamos, yra pažadėta, kad bus skatinamos investicijos, bet iš tikrųjų jokių realių rezultatų negavome. Iš tikrųjų situacija yra priešinga nei buvo žadėta. Ačiū toliau ponė Montel, nematau jos jos vietoje, nemanau, kad jinai yra šioje salėje, todėl pereiname prie pono Rubik pusantros minutės, prašom. Pane pirmininkė, dėkoju. Manau, kad kitų metų biudžetas mums didelis iššūkis. Norime pasiekti, kad viena vertus ES neįsiskolintų, E, valstybių narių sąskaita, tačiau e, nepakanka e, turimų išteklių ir valstybės narės yra labiau linkusios savo skolą, skolą subendrinti, perkelti ES biudžetui. Manau, kad Junkeriui atsiveria didelis galimybės dar kartą persvarstyti nuo savų išteklių klausimą. Pavyzdžiui, dabar galima svarstyti, kaip pasinaudoti 750 MHz radio dažnio keitimo e, pajamomis. E, taip pat e, infrastruktūros jungimo projektų nauda yra aiški. Horizontas 2020 turėtų būti finansuojamas toliau ir dabar Turime investuoti į skaitmeninę rinką. Aš tikiuosi, kad e, pirmininkavimą perimsianti šalis atras drąsos paskatinti šias investicijas. Taip pat tikiu, kad jau pradėti projektai labai aiškiai parodo, kad e, verslo angelų projektai taip pat galėtų būti paskatos siekti šių investicijų. Um, to... Ačiū, ponia Rubikai. Pirmiausia, turėčiau pranešti Jums, kad e, tarybos atstovai turėtų išeiti iš parlamento e, dėl tarp, darybų dėl tarp institucinio susitarimo, tačiau vėliau jie grįž. Dabar ponai Manekui vieną mintį. Ďakujem. Súhlasím s pánom predsedom komisie Jung. Ačiū. Pritariu komisijos pirmininkui ponu Junkeriui, kad turime keisti savo darbo metodą. Šis signalas buvo pasiūstas ir tarybai, bent jau dėl biudžeto dėrybų. Manau, kad kadangi buvo tinkamai vadovauta dėryboms, turime kompromisą. ES biudžetas yra vienas svarbia, viena svarbiausių priemonių skirtų išreikšti solidarumą tarp valstybių narių. Jis taip pat e, akivaizdžiai padeda sutaupyti. Kai valstybės narės vykdys geriau koordinuotą biudžeto politiką, jų sąskaitose bus daugiau lėšų. Apie tai turime kalbėti ir parlamente, apie tai turime kalbėti ir su ministrais taryboje, ir su nacionaliniu parlamento atstovais. Tik dirbdami veiksmingai mes sugebėsime įveikti didžiausius 21 amžiaus iššūkius - klimato kaitą, riziką susijusią su apsirūpinimo energija, mokesčių vengimu ir taip toliau. Ačiū. Kitas kalbėtojas pusantros minutės, ponas Ešvart. Pirmininkė, aš džiaugiuosi tuo, kad šis biudžetas neviršyje sutartų, sutartos daugiametės finansavimo programos. Taip pat džiaugiuosi, kad labiau akcentuojamos tas darbo vietų kūrimas ir augimas. Šiuo požiūriu, komisijos narė, jūs tikrai e, stengiatės atsižvelgti į piliečių poreikius, aš jūs su to sveikinu. Tačiau nusivyliau tuo, kad nematau daugiau ketinimų e, spręsti nemokėtų sąskaitų e, problemą. Man tai yra nepriimtina. Akivaizdu, kad praeitie mes buvome įpratę išleisti daugiau negu gauname. Kitaip tariant, mūsų išlaidos viršydavo įplaukas. Ir šis parlamentas neturi prašyti daugiau įplaukų. Mūsų pirmasis instinktas turėtų būti veiksmingiau panaudoti turimus išteklius. Kadangi ištekliai yra baigtiniai, mes turime e, prioritetus paskirstyti ten, kur išleisti pinigai sukuria didžiausią vertę parlamentas vis dėlto turi turėti stipresnį vaidmenį. Mes turime turėti funkciją prižiūrėti biudžetą, stebėti, kaip vykdomos reformos ir taip pat e, vertinti, kaip e, išleidžiami pinigai. Ačiū. Dabar pusantros minutės ponas Torvalds. Prašome įsijungti mikrofoną. Ačiū pirmininkė. Norėjau šiandien pasielgti neįprastai, ne kaip suomis. Noriu padėkoti, pasakyti ačiū, filendank, džinkuje, merci beaucoup. Be šių žmonių, kuriems padėkojau, tai yra be pranešėjų dar norėčiau padėkoti ir padėjėjams. Be to e, reikėtų pagirti ir pirmininkaujančią Italiją, kuri, kuri siekia gerų rezultatų. Vis dėlto ypač esu dėkingas tarybai. Taryba labai atkakliai kovojo, kaip žinote, rusų kalba taryba E, rusiškai yra soviet. Ir taryba tikrai buvo labai užsispyrusi, bet dėl to mūsų pergalė yra tik saldesnė. Ačiū. Toliau pusantros minutės ponas Ečnikė. Pirmininkė, kolegos, kam jūs dirbate? Turbūt ne man vienam kyla toks klausimas mūsų piliečiai, kurie už mus balsavo, taip pat e, užduoda šį klausimą. Šiuose parlamento rūmose mes patvirtinome neoliberalę komisiją, kuri tarnauja galingųjų interesams. E, ši komisija e, įvarė baimės Graikijos žmonėms ir Pasižiūrėsime, ar rytoj bus balsuota už 2015 metų biudžetą. Tai yra viena iš nedaugelio priemonių, kuri padeda perskirstyti lėšas ir užtikrinti socialinį e, teisingumą. Dėrybos vyko greitai. Biudžetas iš tikrųjų yra nedidelis, tai yra lašas jūroje. Ir manau, rytoj pamatysime, kad e, parlamentas tvirtins biudžetą, kuris yra trumpalaikis antieuropietiškas, antisocialinis. Parlamentas galėtų labai aiškiai pasakyti, kad nori tokios Europos, kurioje Graikija, Ispanija ir kitos šalis yra vertinamos kaip e, seseris, užuot diskreditavęs institucijas ir varęs žmonės į skurdą. E, atrodo, kad Junkeris E, dirba finansinių vampyrų labui, tačiau kam dirbate jūs? Rytoj jūs turėsite galimybę visiems laikams parodyti, uh, už kam dirbate. Manau, kad, matau, kad ponas Bijoti norėtų pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Prašom, žodis jums. 30 seconds, please. Onorevole eh, Cenike. Pana pirmininkė, ponė Ešenikė. Kai kurie minėti žodžiai e, yra įdomus. E, šiandien nuskambėjo tiek daug skaičių, jūs kalbėjote apie pantanimos teatrą, tačiau iš tikrųjų jūs, jūsų nebuvo darybose, jei jūs būtumėte buvęs, tuomet būtume galėję galbūt sudėrėti tokį biudžetą, kuris nebūtų toks liberalus. Būtų įdomu sužinoti, kaip Jūs vertinate, kurias biudžeto um, dalis reikėtų pakeisti ir gal mus, mes tai padarysime kitais metais. Atsakykite. Biudžeto komitete buvo taip, kad galėjome pateikti pakeitimus, o mes vieningieji kairieji tiesiog elgėmės pavyzdingai šiuo atžvilgiu. Ir aš e, nelabai suprantu, kokią atsakomybę turėčiau prisimti. Ačiū. Viena minutė ponui Škerlets. Ačiū. Pane pirmininkė, garbus kolegos. Dažnai e, gamtos katastrofos e, paveikia ir Europos regionus, e, atneša daug aukų ir nuostolių. Milijonams žmonių reikėjo pagalbos po potvinių. Kro, Kroatijoje, Slavonijoje 197 eurai žalos padaryti po potvinių. ES politika turėtų pradėti, e, politikai turėtų pradėti naudoti fondus ir fondų lėšas, siekiant, kad e, panašios katastrofos e, nevyktų. Geriausias būdas būtų paskatinti pačias valstybės narės imtis tam tikrų žingsnio. E, Taip pat turime kovoti su klimato kaita, tik tokiu būdu mes užtikrinsime tvarumą. Taip pat galėsime padėti mažų valstybių narių ekonomikoms. Komisijos vaidmuo čia turėtų būti esminis. Norėčiau paprašyti visų institucijų suvokti savo įsipareigojimus. Ponas Arno. Šiandien ir vėl kalbame apie ES biudžetą, 2015 metų biudžetą, biudžetą. Noriu paaiškinti, kaip Junktinė karalystė tai vertina. Esama suvokimo, kad iš mokesčių mokėtojų tikimasi daugiau įnašų, tačiau atgal jie nieko negauna. Perskaičius bendras, e, bendrą nacionalinį produktą, e, padarius jį 1,7 milijonai eurų, e, pamatysime, kad Italija moka daugiau, o Vokietija dabar mokės mažiau. Gegužės mėnesį 50 procentų visų balsavusių Junktinėje karalystėje balsavo už tas partijas, kurios pasisakė už mažiau Europos. Tai yra, buvo balsuota už euroskeptikus. pastarąją savaitę buvo pateikta apklausos nuomonė, buvo pateikti, pateikti apklausos um, nuomonių rezultatai ir pasirodė, kad tos tendencijos išliko. Taigi grįžtant prie biudžeto. E, tai yra elegantiškas kompromisas, tačiau tai kompromisas tarp tarybos komisijos ir parlamento. Aš šį kompromisą e, vertinu kaip kompromisą, e, kuriam nepritartų daugelis parlamento narių, nors ir balsuotų už jį. Tačiau Tai yra praraja. Mano supratimu, tai nėra kompromisas, kuriam pritartų Britų žmonės ta praraja tarp Europos ir Junktinės karalystės nėra žydra jūra. Tai yra dideli įsitikinimo ir tikėjimo skirtumai, įsivaizduojant, kokia turėtų būti Europa. Ačiū. Vieną minutę ponui Sinadinos. Pone pirmininkė, Mano šalyje vyko žemės drebėjimas. 147 milijonai eurų žalos buvo padaryta, keliasdešimt tūkstančių namų buvo sugriauta. Tokiu būdu Europa, tiksliau po katastrofos, Europa suteikė tik pusę milijono eurų pagalbą. Tai yra katastrofa. Europa e, teisės aktų nuostatas taiko tik tada, kai to nori. Kai kurios valstybės turi tiesiog vegetuoti negaudamos pagalbos. Graikija yra išsekusi valstybė, kur daugiau nei pusė žmonių gyvena skurde, e, nedarbas e, labai didelis. Manau, kad tos pačios taisyklės turėtų būti taikomas visoms ES valstybėms ir Graikijai ir taip pat. Tai yra ekonominis rasizmas, jis pažeidžia teis, ES teisės aktų nuostatus. Neturime pamiršti tų principų, dėl kurių buvo kuriama Europa. Pusantros mintės ponas Muresan. Muresan. Ačiū. Dėkoju, mėly kolegos, komisijos narė. ES parengė 15 metų biudžetą. Be jokios abejonės tai yra puikia žinia Europai. Visi galime sutikti, kad be parlamento biudžeto krizė ir daugelio Europos programų blokada būtų bu, nutikusi. Tai turėtų neigiamą įtaką MVI, mokslininkams, Erasmus programos studentams visoje Europoje. Tačiau dėl griežtos, aiškios Europos parlamento pozicijos mums pavyko uh, atmesti daugelį tarybos siūlomų apkarpimų ir stabilizuoti susikopusius mokėjimus. Mes jau bent stabilizavimo mokėjimų situaciją, tačiau aišku, ji dar nėra galutinai išspręsta. Mes vis dar tikimės 25 milijardų eurų iki metų pabaigos, kad sąskaitas galėtumėme apmokėti. Tai yra nemaža suma ir turime parengti planą, kaip tą sumą sumažinti. Taigi aš siūlau parengti planą, kaip būtų galima tas užsilikusias sąskaitas apmokėti. Ir aš norėčiau pasveikinti vicepirminkės ponios Georgievos norą bendradabiauti su mumis, sprendžiant šią problemą. Tačiau kai kurios e, problemos dar nėra išspręstos. Ir vienas svarbiausių yra susijusi su specialiosiomis priemonėmis. Kadangi esu pranešėjęs dėl Europos solidarumo fondo mobiliz lėšų mobilizavimo avansiniams mokėjimams 15 metais, galiu patvirtinti, kad taryba vis dar mano, kad asignavimai mokėjimams šioms priemon, šiai priemoniai turi patekti į biudžetą, biudžeto maržas. Tai yra dar vienas būdas, kaip taryba bando apkarpyti daugiametę finansinę programą. Mes parlamente aiškiai pasakėme, kad įsipareigojimai, asignavimai įsipareigojimams ir asignavimai mokėjimams specialiosiose priemonės nepatenka į biudžetą yra virš biudžeto maržos. Ir aišku, biudžetas negali būti deficitinis ir negali susikaupti skola, taigi turime pasirūpinti, kad ES galiausiai apmokėtų tas likusias sąskaitas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponas Von. Pone pirmininkė, komisijos narė. Mes daug kalbame apie skaičius biudžeto diskusijose. Kartais pamirštame, kam yra naudojami tie pinigai, ypatingai kas yra ES lėšų investicijų naudos gavėjai. Mes žinome pavyzdžių, kaip naudos gavėjai, struktūrinių fondų lėšų ir žemės ūkio lėšų naudos gavėjai ir taip pat investicijos universitetuose. Pavyzdžiui, Velse mes 70, 50, 750 milijonų svarų skyrėme atitinkamiems Svansė kitų miestų universitetams. Visi tie projektai nebūtų buvę įmanomi, jeigu ES nebūtų investavusi. Dėl to galiu pasakyti, kad ne visa Junktinė karalystė yra antieuropietiška, mes matome Europos privalumų. Ir visi salėje tikriausiai pripažins, kad labai svarbu, jog mes investuotumėme inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, ypatingai akademinės institucijas, nes jos yra labai svarbios, kalbant apie ekonomikos ateitį. Tam be jokios abejonės reikia, kad biudžete būtų pakankamai lėšų ir kad būtų jis skiriamas teisingiems dalykams, dalykams, kurie skatina augimą ir kuria darbo vietas. Dėkoju, ponia Von, pusantros minutės Ponas Kuzmiuk. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Labai ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Nors e, parlamento pozicija buvo labai griežta, e, šešitai somieji biudžetai ir jų įsipareigojimai e, netenkina mūsų. Tiesa, taryba pirmininkė prašo kalbėtis lėčiau. Taigi taryba e, pritarė, kad taisomojo, tre, trečio taisomo biudžeto lėšas būtų e, perkeltos nemokėtoms sąskaitoms apmokėti, tačiau tai yra 3,5 milijardai eurų. Iš viso to tarpo nemokėtų sąskaitų yra 5,5 milijardai. Kalbant apie 2015 metų mokėjimo asignavimus, taryba norėjo 64,21 milijardo eurų. Komisijos pasiūlymas buvo toks pat. Dabar turime 4,7 milijardus eurų mokėjimo signavimai, tačiau nepokėtų e, sąskaitų marža artėja prie 30 milijardų eurų ir tie e, gauti asignavimai bus paskirti tik tai daliai nepokėtų sąskaitų e, apmokėti, tačiau tai nespręs esminės problemos. Uh, Komisija kalbėjo apie krizės rezervą, kuriam yra skirtas 80 milijardų eurų. Į šį fondą patenka e, nuo savų išteklių asignavimai ir dabar šie pinigai bus skiriami, pavyzdžiui, šalims nukentėjusiems nuo Rusijos e, maisto produktų embargo. Manau, kad reikėtų iš e, nenumatytų atvejų rezervo lėšų um, skirti tam tikrą finansavimą nukentėjusiems ūkininkams. Čia vienu minutė ponui Omaržiai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams už jų atliktą darbą ir norėčiau pasakyti, kad biudžeto komiteto pirmininkas daug didelį indėlį įdėjo ir taip pat mūsų komitete buvo daug dirbama tam, kad būtų pasiektas sutarimas su taryba. Taip pat reikia pripažinti, kad uh, ta pažanga nėra didelė. Tai, ko mums pavyko pasiekti dėrybų eigoje ir tikrai nėra galutinai išspręsta nesumokėtų sąskaitų problema. Sąskaitų, kurias, kurios bus perkeltos į 15 metų biudžetą, kai trūksta 26 milijon, milijardų eurų. Taigi dabar mes turime įsipareigoti ir pradėti diskusiją su taryba, kad būtų surastas sprendimas ateinančiais metais, nes puikiai žinome, kad tas principas, kuris yra taikomas ir čia kalba eina apie sanglaudos programą ir kai pasieksime atitinkamą datą, gali kilti problemų, jeigu nebus pasiektas tvarus sprendimas. Taip pat aš kviečiu tarybą išspręsti ir nuosavų išteklių problemą. Pirmininkė nutraukė kalbėtojų. Vieną minutę ponui Valiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Susitarimas dėl ES biudžeto yra visų pralaimėjimas. Reikia aiškiai tą pasakyti, tai yra Europos parlamento pralaimėjimas, nes jis negavo tiek, kiek norėjo ir teko paukoti daug parlamento prioritetų. Taip pat tai yra pralaimėjimas ir tarybai, galiausiai ir valstybėms narėms, nes nesuvokė jos, kad ES skolos yra jų skolos ir tos sąskaitos, kurių bendra suma 25 milijardai eurų, jas teks apmokėti ir jos, jos pačios kenkia savo įmonėms, savo verslui. Komisija šiek tiek pasimetusi pateikė tokius skaičius, kurie, kaip pradžioje teigė, yra būtini ir kad galima šiek tiek juos sumažinti. Patenkame į pavojingą spiralę, kai komisija prašo valstybių narių taikyti taupimo programą ir laikytis drausmės, o parlamentas įstrigęs yra tarptų dviejų institucijų. Ir aš norėčiau sužinoti, kas realiai tiki tokia sistema ir tokiu darbo metodu. Ačiū, pusantros minutės ponui Kircos. Suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad tas kompromisas, kuris, kurio buvo pasiekta, yra priimtinas Mes apmokėsime sąskaitas, padidės ES patikimumas ir taip pat grįšime į normales vėžės. Jeigu būtų ištikusi mūsų biudžeto krizė ir būtume pasirinkę vienos dvyliktosios biudžetą, tuomet tai sukeltų praktinių ir politinių problemų. Tačiau biudžetas nėra tas, kuris sukurs daugiau Europos ir leis užbaigti ES projektą nes akivaizdu, jog vis dar yra tik vienas procentas nuo BMP skaičiuojamas ir tikrai nėra išspręsta nuo savo išteklių problema. Ir netaip reikia judėti į priekį, netaip reikia siekti pažangos. Ir euroskeptikai be jokios abejonės tuo pasinaudos. Jie nori, kad mažėtų ES finansavimas, ir toliau jie naudosi savo svariais argumentais, kad ES neveikia. Aišku, tie pinigai nenueina veltui, juk tai yra investicija Europos ateitį visų Europos piliečių labui. Dėkoju vieną minutę ponui Negrescu. În primul rând, vreau să le mulțumesc raportorilor pentru efortul depus. Uniunea Europeană va avea... Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams už jų pastangas. Europos Sąjungos galiausiai turės 15 metų biudžetą. Puiku, tačiau Tai nereiškia, kad visos problemos jau yra išspręstos. Tas konsensusas, kurio pasiekėme, yra neužbaigtas, nes mokėjimų skolos, susikūpusios skolos problema nėra išspręsta. Ir tai prie to grįšime diskusijose su taryba. Taip pat e, tai sukels problemų, kuriant darbo vietas ir taip pat uh, nebus įmanoma pasiūlyti realių projektų moksliniams tyrimams, inovacijoms, taip pat bus problemų susijusių su nuosavais ištekliais ir panašiai. Taigi, esu jauna, jaunas parlamento narys ir esu šiek tiek nusivylęs ir manau, kad turime pasimokyti iš ankstesnių metų problemų ir nedaryti jų iš naujo. Mes Europos parlamente, nepaisant tarybos ir komisijos pozicijos, mes uh, siekiame geres, geresnio rezultato ES piliečiams, nes tai atitinka jų interesus ir kalbėdami apie biudžetą turime visuomet išlaikyti atvirumo ir skaidrumo principą. Ačiū, ponas Barenkov. Vieną minutę. Labas vakaras, pirmininkė, labas vakaras komisijos narė. Nuo Liepos 19 iki rūpiučio 2 dienos e, Europos skurdžiausios e, šalis nukentėjo nuo potvinių, žuvo žmonių, e, tūkstančiai bulgarų liko be stogo virš galvos. Bulgarijos vyriausybė apskaičiavo, kad buvo patirta nuostolių už 30 milijonų eurų. Prašiau ankstesnio komisijos pirmininko pono Baroso paramos 20 milijonų eurų, tačiau ta pagalba nebuvo suteikta. Bulgarija yra neturtingiausia ES valstybė narė ir tūkstančiai šeimų yra tapę aukomis, yra nukentėję, jie laukia, jos laukia jūsų pagalbos, mums reikia paramos, mums reikia realios Europos komisijos pagalbos, nes ši Šis biudžetas, manau, sukels dar daugiau mirčių ir tokios nelaimės kartosis. Aš dabar ponė Mišels. Ačiū vieną mintę, ponė Mišels. E, Pone pirmininkė, kolegės, kolegos, neturėtume gražiai kalbėti apie kažką, kas yra negražu. Dar mm, spalio mėnesį. Uh, buvo nustatyta, kad 146 milijardai eurų reikės kaip įsipareigojimų asignavimų naujam biudžetui. Parlamentas to reikalavo. Dabar, dabar m, mm, turime 141 milijardą eurų kaip projektą. Nebus pakankamai finansuojama samglodos politika, struktūriniai fondai, taip pat e, švietimo, kultūros rytis, Erasmus Plus ir e, kūrybingos Europos projektai. Ir vėl taryba e, laikosi principo imk arba mirk. Ir vėl prieš pastato mus arba versdama mus balsuoti už biudžetą arba tiesiog bankrutuoti. Tai nesolidu, todėl mano e, frakcija nepasiduos šiam akių mūlinimui. Ačiū, kolegė Michils. Vieną minutę ponui Mach. Dámy a pánové, Evropská unie má rozpočet. Ponios ir ponai, Europos e, sąjungos biudžetas 145 milijardai eurų. Daug kas sako, kad tai yra nedaug, mažiau nei vienas procentas viso biudžeto yra sudaromas iš valstybių narių įnašų. Mes dabar priimame sprendimą dėl biudžeto, kuris yra didesnis nei 140 milijardų eurų. E, turime atkreipti dėmesį į tai, kad esama daug švaistimo. E, kai kurios valstybės gauna mažiau, nei jos moka, e, kai kurios daugiau. Jei galėtume brėžti vieną brūkšnį, tai gal naudos e, būtų įmanoma pasiekti visoms valstybėms ir gal tuomet nebeliktų biudžeto deficito. Ir tos valstybės, kurios gauna paramą iš ES, daugiau nebebūtų tokios įsiskolinusios. Kolega Marinesko. Jo nematau. Tada dvi minutės ponui Denanu. Oui, Pone pirmininkė, mėly kolegos. Biudžeto procedūra yra gan chaotiška ir Europos parlamentas tapo įkaitų tam tikrų valstybių narių. Ir dabar tenka prisimti biudžetinę atsakomybę ir pritarti tam pasiūlytam kompromisui. Ir aš norė, dar kartą norėčiau įspėti ES dėl susikaupusių neapmokėtų sąskaitų kalbu, kalbu ir apie struktūrinius fondus. Ir tai yra tos lėšos, kurios, turi būti, kurios yra panaudojamos mūsų ES teritorijoje. Kalbant apie asignavimus įsipareigojimus ir asignavimus mokėjimams, matome didžiulį atotrūkį ir dėl to kaupėsi tos sąskaitos ir dėl to nukenčia ES patikimumas. Tai reiškia, kad tas susitarimas dėl 15 metų biudžeto ir 14 metų taisomieji biudžetai buvo būtini. Ta reikėjo padaryti, mes tą padarėme ir aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėjus, kurių pagalba pavyko pasiekti šio rezultato. Tačiau iš naujo norėčiau pasakyti, kad tai turi keistis ateityje. Mūsų pirmtakai šioje salėje kovojo už SF P e, straipsniai. Ir mes turime dabar nenuvilti ES piliečių lūkesčių. Dėl to aš manau, kad reikia kovoti už realius europinius mokesčius. Aš šiandien norėčiau pasakyti, kad ta sistema sugražinkite man mano pinigus jau nebeveikia, mums reikia solidarios Europos ir mes turime surasti specifinius ES išteklius, resursus, kad e, ištikus kriziai mes galėtume išspręsti mokėjimų e, problemas kur kas efektyviau. Dėkoju. Labai ačiū, kolega Danu. Dabar vieną minutę ponai Ožok. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, ES biudžeto sudarimas trūko ilgai, truko ilgai ir dabar turime kompromisą. Deja, gėdingai pasisekė užlopyti biudžeto e, skylės, nedidinant valstybių narių įnašų. Viena vertus, dabartinis biudžetas e, pasižymi daugeliu teigiamų aspektų. Tai yra augimas, e, mokslo, švietimo, inovacijų finansavimas. Taip pat regioninės anglodos didinimas. Tačiau Antra vertus, mane labai neramina neapmokėtų sąskaitų klausimas. Dabar tikimasi, kad valstybės narė šią problemą įspręs. Ponios ir ponai, kaip? 4,8 milijardai eurų bus išleidžiami einamųjų metų neapmokėtų sąskaitų padengimui. Tačiau turiu pasakyti, kad ši problema, neapmokėtų sąskaitų kaupimosi problema išliks. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Ačiū dabar vieną minutę kolegijai Moj. Prezidentė, kolegijai, sono lieta di... Pirmininkė, kolegos, džiaugiuosi, kad yra kalbama apie Sardiniją ir solidarumą naujame 14-15 metų biudžete. To reikėjo, kad būtų suteikta pagalba tiems, kurie nukentėjo nuo potvinių 2013 metų lapkričio mėnesį, kai buvo padaryta milžiniška žala 150 milijonų eurų. Ir 60 milijonų skiriamų iš fondų bus panaudota infrastruktūrai atkurti, sanitariniams sąlygoms užtikrinti. Žmonėms teko iš naujo atkurti savo gyvenimus ir aš labai džiaugiuosi komisijos ir tarybos atliktų darbų. Tai yra pinigai, kuriuos tikrai reikia panaudoti. Labai dažnai regionės valdžios institucijoms tenka susidurti su korupcija, ypač kai siekiama pasinaudoti ES lėšomis. Taigi reikia užtikrinti tinkamą stebėseną, kad kiekvienas išleistas euras duotų apčiopiamos naudos. Dėkuoju poniai Moji, dabar ponas Čikų pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir prieš mane kalbėjusi kolegė, ir aš manau, kad svarbu prisiminti, jog šiame e, biudžete yra numatomos lėšos solidarumui užtikrinti, lėšos skiriamos mūsų Sardinijos salai. Čia kalbame apie labai e, didelę nelaimę, per tą stikinę nelaimę žuvo 16 žmonių ir manau, kad rytoj turėtume balsuoti vieningai, žinoma, ne tik dėl Sardinijos, bet ir dėl Graikijos, Slovenijos, Kroatijos, visų tų šalių, kurios išgyveno tragedijas, e, kurios nukentėjo, kurių ir taip skurdus regionai išgyvenantis krizės markiai nukentėjo. Aš manau, kad reikėtų kreiptis į Italijos vyriausybę Tai jau padarė Europos komisija. Reikėtų išsiaiškinti, žiūrėti, kaip tos lėšos bus leidžiamos. Žinoma, jas reikia panaudoti greitai, bet skaidriai ir jos turi būti išleistos konkretiems apčiopiamiems dalykams. Neprimtina, kad žmonės išgyvenę tą tragediją ir toliau gyveno tokiamis sąlygomis dėl tam tikrų piktavališkų biurokratinių veiksmų ir tam tikrų kliučių kurios vis dar egzistuoja tose potvinių paveiktose vietovėse. Taigi raginu balsuoti vieningai. Ačiū dabar ponas Vijoti. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Šio etapo, labai sudėtingo etapo, ilgo etapo pabaigoje e, pirmiausia norėčiau padėkoti už darbą pirmininkui Artui, taip pat e, ir pranešėjams biudžeto klausimais. Manau, kad šis etapas buvo bereikalo toks sudėtingas, per daug sudėtingas ir labai gaila, kad turiu apie tai kalbėti pirmininkaujant Italijai. Dėl to tikrai apgailę stauju. Aš manau, kad Italija dirbo per, per lietai. Nors dabar jau yra pasiektas rezultatas, vis dėlto Man atrodo, kad vyrauja įsitikinimas, e, tiesiog trūksta pagarbos mūsų parlamentui. Mes esame tiesiogiai renkama institucija, mus renka piliečiai ir tai turi būti svarbu. Ir tie vėlavimai, dėlsimas ir kai kuri požiūris, su kuriuo susidūrėme, pasitarnavo eurofobijai ir euroskepticizmui. Euroskep Ir mes patys atsidūrėme tokioje padėtyje. Yra daugybė neapmokėtų sąskaitų ir artimiausių poros metų biudžetas bus labai suvaržytas. Mums sunku grįžus į savo šalis jaunimui e, vietos regionams, verslininkams pasakyti, kad e, reikia taupyti. Būtent jie žvelgia į institucijas ir mm, nori žinoti, kad mm, jų, jiems bus sumokėta. Taigi galvokime apie ateitį, kas kart, kai prireikia taisyti biudžetą, reikia tai daryti greitai, neturime nuvilti žmonių. Ačiū. Dėkuoju ponui Vijoti. Dabar ponas Eller, pusantro. Pone Pirmininkė, noriu padėkoti abiems pranešėjams. Didvyriškas darbas nuveiktas. Manau, kad e, mokslininkai padėkos jam taip pat už tai. Džiaugiuosi, kad mes nesuklupame, tačiau turiu pasakyti, kad inovacijų srityje ir kitose srityse E, dviženkliai milijardiniai skaičiai prieš mūsų akis yra. Generaliniai direktoriai turi svarstyti, ar jie apskritai turi teisę pasirašyti sutartis, todėl kad e, ilgą laiką šis pasirašymas buvo vargo ar galimas. Tačiau ši problema išspręsta. Ir turiu pasakyti, kad e, kalbant apie horizonto biudžetą, jei bus bandoma jį apkarpyti ir jei bus nuspręsta, kad geriau nesiginčyti su taryba, o geriau kurti naujas programas, tai turiu pasakyti, kad kitais metais 2,7 milijardai eurų bus paimti iš horizonto programos ir perkelti Junkerio planui. Mes tarsi mainysime uh, vienas investicijas į kitas investicijas. Tačiau aš manau, kad turime tą naštą dalintis vienodai. Neturime rinktis paprastesnio kelio. Jei dirbsime iš vien, tai ir parama mums e, iš ES valstybių narių bus didesnė. Turime visi stengtis dėl augimo. Ačiū kolega Eileri, dabar kolega Tank. Dank u voorzitter. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti kolegoms parlamente už tikrai bendras pastangas ir didžiulį atliktą darbą. Šiais metais iš ties tai buvo užsitęsęs procesas. Ir apmaudu, kad žmonės daro sako vieną dalyką, o elgėsi visiškai kitaip. Aš manau, kad ir tai šį kartą nutiko. Akivaizdu, kad reikia dar kartą peržiūrėti visą biudžeto sistemą ir neleisti tarybai valstybėms narėms elgtis taip, būtent sakyti vienaip, o daryti kitaip. mes vėluojame mokėti, apmokėti sąskaitas ir tai tikrai nėra tinkama sistema ir valstybės narės tikrai čia turi labiau pasistengti. Ačiū ponė Tank, pusantros minties ponui Zdechovskijui. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė pirmininkė, noriu padėkoti visiems pranešėjams, komisijos nariams dalyvavusiems darybose. Kolegės ir kolegos, turime aiškiai suvokti, kad jei nebus e, Europos parlament, jei nebūtų buvę Europos parlamento lyderių pozicijos, tai darybos ir pats biudžeto projektas būtų fiasko. Noriu pasidžiaugti tuo, kad mes dabar e, prieš mūsų akis nėra laikinojo 12 e, ar 12 taisomųjų biudžeto. Taip pat galime džiaugtis tuo, kad studentai ir tyrėjai vėl galės mokytis ir dirbti. Manau, kad tai yra geras ženklas ateičiai. Bendrai vertinant pasiektas rezultatas yra kompromisinis. Tačiau turiu ir du kritikos pastebėjimus. Būdamas biudžeto kontrolės komiteto narys, turiu pasakyti, kad mane nuvylė kai kas, uh, Šiuo metu daug pabėgėlių plūsta į ES iš konfliktų regionų, todėl turime stengtis, stengtis kad Frontexui ir EULISA būtų teikiamas tinkamas finansavimas, kad šios agentūros turėtų pakankamai pinigų ir pajėgumų atremti migracijos spaudimą. Tuo tarpu, jei tam tikros lėšos bus apkarpytos ar panaikintos, tai apribosime e, prieglopšio politikos e, įgyvendinimą. Dėkoju kolegai Zdehovskijui. E, ponas Lemasų, pusantros mintės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis kompromisas buvo būtinas. Aš norėčiau pasveikinti veikėjus ir puikia Europos parlamento dėrybinė delegacija. Be jokios abejonės, Žanas Klodas Junkeris ir dauguma mūsų parlamento siekia geresnės Europos. Tačiau tai yra didžiulė finansinė ekonominė krizė ir yra ir silpnųjų ir stipriųjų e, šio proceso pusių. Ir kadangi vienbalsiai buvo nuspręsta neignoruoti e, problemų, mums reikia iš esmės peržiūrėti ir pakeisti ES biudžeto finansavimą. Turime užsitikrinti tikrus nuosavus išteklius ir tikimės, kad Mario Monti darbo grupė pasieks atitinkamų rezultatų. Ir jeigu būtų eurozonos biudžetas, kas jį mokėtų ir kaip, taip pat išorės sienų saugojimas, kariniai veiksmai nukreipti prieš teroristus. Mes turime pradėti spręsti štai šitas problemas ir tą daryti kartu. Dėkoju. Dėkoju ponui Lamassur. Pusantros minutės ponas Arvama. Ačiū pirmininkė. Susitarimas dėl kitų metų biudžeto yra savaime gera žinia. Taigi dėkoju visiems tiems, kurie nusipelnė pagiros žodžių. Puiku, kad taryba galiausiai atsisakė savo griežčiausios pozicijos ir katastrofos išvengėme, nors kai kurios valstybės narės geriau suprato deficito problemą. Ypatingai puiku tai, kad pagrindinė EPP pozicija davė gerų rezultatų ir buvo užtikrintas finansavimas horizonto programai, taip pat Erasmus programai bei moksliniams tyrimams ir inovacijoms prioritetas teikiamas finan, tų programų finansavimui, kurios užtikrina ekonominį augimą. Taigi dėl to pritariu pasiektam rezultatui. Tačiau džiaugtis e, daug neturime kuo, nes e, yra daug ženklų rodančių, rodančių kad kitais metais dėrybos bus dar sudėtingesnės. Ir tikrai iš nieko sukurti kažko negalime. Paskutiniu momentu valstybės narės elgėsi labai savanaudiškai ir sudėtingiausios problemos lankstumo priemonės ir mokėjimų ribos. Buvo sudėtinga jas išspręsti ir buvo ignoruojamos tos problemos ir jos pasikartos kitą rūdienį, kai vėl bus pradėtos e, biudžeto dėrybos. Jeigu valstybės narės geriau, šiek tiek geriau suprastų, kokie svarbus yra europiniai projektai, jie, jos galbūt elgtųsi ne taip savanaudiškai ir galiausiai, kai mes įgyvendiname projektus ES lėšomis, turime kurti daugiau sinergijų ir sukurti didesnę europinę vertę. Kol kas mūsų biudžeto politikoje tokių įrodymų pakankamai nėra. Dėkuoju, ponui Sarvama. Dabar pusantros minutės, ponia Komi. Ačiū, pirmininkė. Susitarimas, kuris buvo pasiektas dėl 2014 metų taisomųjų biudžetų ir dėl 2015 metų bendro biudžeto yra geras, nes jis išgelbėjo mus nuo tų vienos dvyliktosios e, biudžetų kuris e, būtų turėjęs e, katastrofiškų padarinių. Bet manau, kad tie sunkumai, su kuriais e, susidūrėme siekdami susitarimo, manau, turėtų mus paskatinti galvoti apie nuosavų išteklių reformą ES. Reikia siekti, kad sistema būtų veiksmingesnė, kad galėtume sutelkti dėmesį į tuos tikslus, kurių, kuriuos įmanoma įgyvendinti be nacionalinio pribojimų ir turint galvoje, kad viešieji ištekliai yra riboti. Kalbant apie 2014 metų taisymojo biudžetą, džiaugiuosi, kad buvo e, susitarta dėl reikiamų lėšų, tačiau nesutinku su tuo, kad tam būtų panaudotos 15 metų lėšos. Solidarumos, pagalbas tikinių nelaimių atveju m, mm, neturi būti būti vien nacionalinis dalykas. Jeigu valstybės narės nesima veiksmų, tai at, į pagalbą turi ateiti ES. Tačiau, kalbant apie skolas, jeigu ES nerodys pavyzdžio, tai būtų sunku prašyti iš valstybių narių ir piliečių punktualiai sumokėti skolas. Ir manau, kad e, atėjo laikas patvirtinti direktyvą dėl vėluojančių mokėjimų. Reikia kažkaip tuos mokėjimus subalansuoti. Ačiū dabar ponas Plenko, Plenkovič. Ačiū vicepirmininkė, ponė komisijos narė, ponė Georgieva, ponė Delavedova. Noriu pasveikinti visus kolegas, kurie dalyvavo dėrybose, kurių metu buvo siekiama kompromiso dėl 2014 metų biudžeto ir 2015 metų biudžeto. Šios dėrybos vyko antraisiais daugiametės finansinės programos metais. 145 milijardai eurų asignavimams yra subalansuotas skaičius, tai yra subalansuotas požiūris į biudžetinę drausmę, tai yra subalansuotas požiūris į mūsų tikslus. Manau, kad turėtume daugiau dėmesio skirti įsipareigojimų vykdymui. Nes tai susiję su mūsų biudžeto kriziniais aspektais. Bet to turėtume prisiminti ir svarbius susitarimus um, solidarumo fondo rėmose. Ypač čia turiu galvoje pagalbą skiriamą nukentėjusiems nuo potvinių E, Kroatijoje. E, Kroatijai bus skirta daugiau nei 65 milijonai eurų, tai yra tikrai teigiamas dalykas. Ačiū. Dėkoju ponui Plenkovič, dabar pusantros minutės ponas Vandekamp. Pirmininkė. Šiandien šios diskusijos metu išgirdome daugybę dalykų. Aš norėčiau naudodamasis progą pasveikinti komisiją, tarybą ir parlamentą, susitarus dėl kompromiso dėl 2015 metų. Tai yra tikra vertybė, tai yra teigiamas dalykas. Šiek tiek daugiau sunkumų man kelia 14 metų e, biudžetas ir trečia kategorija - mokėjimų pusė Mokslinių tyrimų institutai jų finansavimui nuolat panaudojamas tam tikras rezervas. Yra nuolat bandoma koreguoti e, biudžetą. Toliau šešta kategorija DB6 taip pat yra svarbus dalykas, ypač atliekant perskaičiavimus ir reikalaujant daugiau lėšų iš valstybių narių. Noriu labai paprašyti, atliekant kitą perskaičiavimą, elgtis daug atsargiau, nes šį kartą tas perskaičiavimas kai kurioms valstybėms narėms buvo labai nemaloni staigmena. Tai tikrai nėra palanku mums ir mes ateityje turėtume vengti tokių dalykų. Dėkoju Jums už visą atliktą darbą. Ačiū ponui Vandenkamp. Dabar ponas Štefanės pusantros minutės. Predsedajúci, dohoda o budúcom rozpočte dáva. Ačiū. Susitarimas dėl 2015 metų biudžeto reiškia, kad galėsime siekti įgyvendinti tris pagrindinius tikslus. Tai yra sumokėti nemokėtas sąskaitas, remti valstybės narės ir ypač remti darbo vietų kūrimą. Labai svarbu, kad ES daugiau investuotų į konkurencingumą, augimą, darbo vietų kūrimą, todėl ir biudžeto struktūra turėtų atspindėti tuos tikslus. Turėtume daugiausia dėmesio skirti savo ateičiai - inovacijoms, švietimui, mažoms ir vidutinėms įmonėms ir jaunimui. Labai svarbu, kad biudžetas būtų orientuotas į programas, mokslinių tyrimų vystimo, E, programas ir programą Horizontas 2020. Džiaugiuosi naujų susitarimu, kuris, kuriuo e, siekiama finansavimą toms programoms padidinti 45 milijonais eurų. Dar vienas teigiamas dalykas yra tas, kad e, yra numatyti 8 milijardai eurų naujajam komisijos pirmininko Junkerio 315 milijardų investicijų planui. Tikiuosi, kad bus rasta naujų lėšų, jos prisidės prie geresnio augimo, bet svarbu, kad komisija rastų naują būdą, rastų būdą, kaip apmokėti tas jau nekartą minėtas neapmokėtas sąskaitas. Galbūt netgi numatytų, už, reikėtų numatyti sankcijas už tų sąskaitų nemokėjimą. Ačiū. Dėkuoju ponui Štefanets. Dabar Pasisakė visi buvę sąraše. Mes labai vėluojame, todėl noriu paprašyti, kad spontaniško pasisakymų metu visi pasisakantieji laikytųsi kalbėjimo laiko. Yra daugiau žmonių, nei mes galime suteikti galimybę jiems pasisakyti. Pirmiausia, suteiksiu žodį kolegiai Šulin. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo dėrybose. Aš pati nesu patenkinta. Vietoj 7 milijardų prašytų eurų gavome daug mažiau ir dabar neapmokėtos sąskaitas negalėsime tinkamai apmokėti. Tačiau Vis dėlto jas reikėtų kaip galima greičiau e, padengti, kad savivaldybės ir regionai nesusidurtų su problemomis. Reikia laikytis e, sutartinių įsipareigojimų. Taip pat turiu pasakyti, kad neturint tinkamo finansavimo nebus ir mokslinių programų. Aš palankiai vertinu Junkerio investicijų programą. Noriu padėkoti, kad uh, Slovenija gauna 18 milijonų eurų iš e, stabilumo priemonės. E, šie pinigai bus panaudojami plikšalos padarytai žalai atlyginti. Kolega Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos europos taryba nuvylė derybose dėl du tūkstančiai penkiolika metų biudžeto europos parlamentas dėl du tūkstančiai penkiolika metų biudžeto turėjo labai aiškią poziciją jog europos sąjungos įsipareigojimai turi būti grindžiami deramu finansavimu ypač pačiose svarbiausiose srityse. buvau atsakingas už nuomonės rengimą afet komitete todėl sveikintina kad buvo suderėta dėl finansavimo padidinimo europos kaimynystės programoms humanitarinei pagalbai bei bendrai užsienio ir saugumo politikai kas atsižvelgiant į šių metų įvykius yra ypač aktualu tačiau nepritariu dėl finansavimo sumažinimo europos žemės ūkio garantijų fondui kas palies daugelį europos sąjungos ūkininkų kurie yra atsidūrę itin sunkioje padėtyje dėl užsitęsusio rusijos embargo ir kuriems finansinė pagalba iš europos sąjungos yra būtina. ačiū kolega balčytis dabar kolega farija. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė komisijos narė, tarybos atstovai, gerbiami pranešėjai. Manau, kad rytoj galėsime tvirtinti 2014 metų taisomosius biudžetus ir 2015 metų biudžetą. Noriu padėkoti visiems kolegoms prisidėjusiems prie šių biudžetų projektų rengimo. Turime stengtis, kad neapmokėtos sąskaitas pagaliau būtų apmokėtos, todėl kad skolos yra labai didelės ir likščiau mes netinkamai naudojomės maržomis. Kolegos taip pat kalbėjo apie įsipareigojimus. Biudžeto darybose tampa vis sudėtingiau dėrėtis. ES lieka kažkur nuošalėje. šalėje vyriausybių vadovai pagaliau turėtų suvokti problemos mastą. Ir kalbant apie transporto ar inovacijų sritį, finansavimas šiams sritims yra būtinas. Pirmininkas nukalba, nutraukia kalbėtoją. Kolega Šoltas. Noriu padėkoti. Pone pirmininkė, Dėl valstybių narių nepasirengimo lapkričio mėnesį pritarti komisijos pasiūlymui dėl biudžeto turėjome beveik pritarti 12 sistemai. Komisijos turimi finansiniai ištekliai nebūtų galėję tink, būti tinkamai paskirstyti. Turiu pasakyti, kad neapmokėtos sąskaitos ir skolos uh, tampa visos ES problema. Dabar jau nuo rugsėjo mėnesio kaupėsi sąskaitos, kurių neįmanoma apmokėti. Turiu pasakyti, kad dabartiniai pasiūlymai ne visiškai tinkami šiai problemai spręsti. Manau, kad e, aišku, tai nėra šios komisijos atsakomybė, tačiau ši komisija turi prisimti atsakomybę ir išspręsti šią problemą, kad ji nebūtų perkelta ateičiai. Ačiū ir baigiant spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponas Marinesko. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Aš dalyvavau susitikime dėl naujojo investicijų plano. Ir aš manau, kad tas planas gali nukentėti dėl ES biudžeto, kuris vis mažiau patikimas. Ketinimai geri, tačiau turime suprasti, kad kartojasi tas pats scenarius, deramės dėl e, kitų metų biudžeto ir taip pat deramės dėl einamų metų taisomųjų biudžetų. Ir mes jau esame pasirašę daug dokumentų, įsipareigojimų, kad, kad tokia situacija nesikartotų. Taryba sako vieną dalyką, parlamentas sako kitą dalyką, tačiau galiausiai teko nusileisti ir patvirtinti tai, ką e, pasiūlė taryba. Trūksta 20 milijardų eurų, taigi Tai yra deficitas, nėra, kas nėra legalu ir Europos taryba turi galiausiai priimti sprendimą ir galiausiai sutvarkyti ES biudžeto e, procedūrą ir apmokėti neapmokėtas sąskaitas. Ačiū. Labai ačiū kolega Marinesku, spontaniški pasisakymai baigiami. Dabar sutiksiu žodį poniai komisijos nariai Džordžiavai. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pradžioje norėčiau pasikliauti tais paskutinio kalbėtojo žodžiais, kad situacija yra sudėtinga. Tai, kas dabar kas, ką dabar turime, tai nėra džiaugsmingas biudžetas, tai galbūt susitarimas prieš pat kalėdas, tačiau tai nėra tai, dėl ko galėtume džiaugtis ir galvoti, kad vis, visi sunkumai jau įveikti, sunkumai dar mūsų laukia. Tačiau tai yra atsakomybės biudžetas. Tiems, kurie sakė, kad uh, Kodėl mums nepasikliovus laikinojo vienos dvyliktosios bi biudžetu? Bet čia nepamirškime kelių dalykų. Pirmiausia, toks biudžetas reikštų, kad biudžetas būtų mažesnis dėl to, kad 14 metų biudžetas, biudžeto bazė yra mažesnė. Taip pat tikėtina, kad būtų sudėtinga užsitikrinti tas sumas, kurias dabar turime sukaupę iš nuobaudų, taip pat trečiojo taisimo biudžeto. Ir tokiu atveju, priešingų atveju, tas tos sumos būtų mažesnės ir teks susidurti su tokia situacija, kad lėšų bus mažiau, nes laikinasis 12 biudžetas reikštų, kad pinigų būtų mažiau ir taip pat šviežių naujų lėšų injekcijos nebūtų įmanomos ir galiausiai arba jos būtų kur kas mažesnės ir tikrai nebūtų išspręsta esminė problema, nebūtų stabiliz, sustabilizuota situacija dėl neapmokėtų sąskaitų. Taigi aš džiaugiuosi, kad abi Euro, biudžeto institucijos galiausiai mums susitarė dėl šio biudžeto. Tas biudžetas nėra džiaugsmingas, bet tai yra atsakomybės biudžetas, atsakingas biudžetas. Ir čia pabaigai norėčiau pabrėžti kelis dalykus. Pirmiausia, mes nepokėtos sąskaitos jų lygis tampa stabilesnis. Mes tikimės, kad teks surinkti 25 milijardus eurų iki 14 metų pabaigos, tai 1,6 milijardo daugiau nei buvo pradžioje, šių metų pradžioje. Mes Mėliau būtumėme to neturėję, būtumėme mėliau stabilizavę tą skolų lygį, tačiau bent jau dabar turime galimybę įeiti į naujus metus su mažesniais rūpešiais dėl neapmokėtų sąskaitų, nes nei būtų buvę priešingų atveju. Dabar tiems, kurie kalbėjo apie duomenų tiks, tikslumą. Nekarta dėrybose ir aš tikrai labai didžiuojuosi savo komandos nariais, kai kurie jau yra atvykę. Mes nekartą įrodėme, kad esame labai tikslus, pažįstame, suprantame skaičius ir suvokiame tendencijas ir tuo aiškumu, mūsų analizės aiškumu naudosimės ir parengsime, taip, juo pagrysime mokėjimų planą tam, kad jis galiausiai realiai būtų gyvendintas. Trečias dalykas. Norėčiau dar kartą pakartoti tiems, kurie yra sunerime dėl ūkininkų, kad mums pavyko tame pakete surasti būdų, kaip būtų galima išvengti krizinio rezervo. Mes nenaudosime krizinio rezervo dėl Rusijos e, embargo. Kai kurie kalbėjo apie solidarumo fondą, dėl to, kad dabar yra susitarta, galime teikti paramą uh, ir pagalbą Kroatijai. Beveik 9 milijonai eurų jiems bus skiriama. Bulgarijai 10,5 milijono eurų, Serbijai tai šaliai, kuri, kuri irgi gali gauti paramą, dabar dėl, dėl tos paramos yra deramasi. Ir dar vienas svarbus dalykas. Aš iš daugelio jūsų išgirdau noro gerinti biudžeto procedūrą, kad kitais metais būtų geriau, kad anksčiau viskas būtų pradėta, kad dirbtumėme daugiau ir sunkiau ir tas susitarimas būtų pasiektas remiantis pasitikėjimu ir atitinkama struktūra. Nes mane šiuose dėrybose tikrai neramino tai, kad matome, jog nukenčia pasitikėjimas. O mes savo piliečių labui turime atkurti pasitikėjimą, turime parengti tokį biudžetą, kuris būtų džiaugsmingesnis ir kad dėrybos būtų džiaugsmingesnis įvykis nei, nei buvo likščioliai. Ir dar kartą dėkoju pirmininkančiai Italijai už prakaitą ir išlietas ašras, dėkoju dėrybininkams parlamente, nes tai, ką dabar turime, tai yra atsakingas biudžetas. Ačiū komisijos narė Georgieva. Dėkoju už tai, kad jūs išgirdote ir mano prašymą neviršyti kalbėjimo laiko dabar tarybos vardu, ponas Dela Vedova. E, Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti parlamento nariams už šią diskusiją, taip pat dėkoju komisijos nariai Georgievai. Taisomųjų 2014 metų biudžetų projektai ir 2015 metų biudžeto projektų to tikslai yra panašus ar tie patys. Jau nekarta kalbėta apie tai, kad biudžeto procedūra šiais metais yra ženklinama labai ypatingų aplinkybių. Ir tik dėl atskirų darybininkų pastangų mums vis dėlto pavyko parengti labai realų 2015 metų biudžetą, kuris yra beje ir tinkamai subalansuotas. Mums pavyko išspręsti neapmokėtų sąskaitų problemą. Turiu pasakyti, kad taryba yra patenkinta sudarėtų rezultatų. Noriu padėkoti Jums už e, pasirengimo kompromisui dvasę. Jau dabar aišku, kad kitais metais mūsų laukia dideli, ilgi darbai ir aš tikiuosi, kad taip pat konstruktyviai mums pasiseks dirbti ir kitais metais. Aš dar kartą noriu padėkoti visiems už dėmesį. Ačiū, ponė Dela Vidova. Dabar po dvi minutės pranešėjams, pirmiausia, kolegijai Gardzija Bal Rubial suteiksiu žodį. Muchas gracias, presidente. Hemos tenido un debate. Ačiū, pirmininkė. Diskusija buvo labai įdomi ir puikiai atspindėjo tai, kas parlamentui visus šiuos metus kėlė susirūpinimą. Tai puikiai atspindėjo ir dėrybas, kurios vyko su taryba, padedant komisijai. Visi, mes visi pasisakiusieji bei šimties minėjo labai sudėtingą neapmokėtų sąskaitų problemą. Kai kurie kalbėjo kaip Europos entuziastai, kiti to entuzijazmo rodė mažiau, bet visi minėjo, kokia rimta yra neapmokėtų sąskaitų problema. Tai reiškia, kad nuo kitų metų sausio pirmos dienos turime pradėti renkti planą, su kuriuo siejama tiek daug vilčių. Kai kaip jau sakiau, pirmą kartą kalbėdama, tas susitarimas nėra patenkinamas, jis netenkina parlamento. Manau, kad ES su geresniu biudžetu tikrai galėtų nuveikti daug daugiau. Kadangi aš tikiu Europą, manau, kad šis biudžetas Europos projektui tikrai galėtų duoti labai daug, o pasiektas susitarimas manęs netenkina. Bet žinoma, jeigu neturėtume biudžeto, neturėtume Erasmus, negalėtume finansuoti humanitarnės pagalbos ir, kaip sakė komisija, negalėtume suteikti pagalbos ir šešiems tūkstančiams bedarbių, dėl ko balsavome šyrit. Taigi, 2015 metai bus lemiami. Jeigu mums pavyks parengti planą, kaip sutvarkyti ne iš neapmokėtų sąskaitų E, klausimą, jeigu kitų metų dėrybos vyks geriau nei šiemet, tai m, mm, tikrai situacija pagerės. Blogiausias dalykas šiuose dėrybose buvo neskaičiai, blogiausia buvo tai, kad taryba nesugebėjo suformuoti dėrybinės pozicijos. Kai, šali, kai kurios šalis labiau rūpinosi, kaip atgauti pinigus, o nespręsti šalia esančios šalies problemą. Ačiū, poniai Gardija Zabul Rupijal, dabar ponia Holmair. Pone komisijos narė, tarybos atstovai, kolegijos kolegos, dar kartą noriu padėkoti už tai, kad nors sunkiai dirbame, tačiau mums pavyko. Kolegė Aider kalbėjo apie tai, kad ateityje Europa iš mūsų tikėsis inovacijų, mokslinių tyrimų, naujų darbo vietų. Ir daug kas priklausys nuo to, ar sugebėsime tai finansuoti. Niekas neklaus, ar senos sąskaitos apmokėtos ar ne. Tai reiškia, kad mes turime spręsti šias dvi problemas, turime apmokėti sąskaitas, taip pat turėti pakankamai išteklių naujoms programoms finansuoti. Labai svarbu, kad investicijų programos uh, būtų finansuojamos tinkamai, kad jos netaptų investicijų paketo našta. Mes turime ieškoti naujų išteklių, naujų šaltinių ir ateityje turėsime apie tai diskutuoti. Man labai svarbu, kad Europa tiek informacinių technologijų, tiek apskritai ateities technologijų e, srityje, kalbant apie kosmoso tyrimus, kalbant apie ES mokslinių tyrimų konkurencingumo visose srityse nepriklausomybę. Manau, kad visose srityse turime susikaupti, sutelkti jėgas. Ir kitais metais turime labai uh, atidžiai ir reikliai planuoti kitų metų biudžetą. Daug kas nuveikta, tačiau visi žinome, kad dideli darbai laukia ir ateityje. Ačiū. Dabar kolega Deprė. Uh, pone pirmininkė, pone komisijos narė, tarybos pirmininkė, mili kolegos. Rytoj teks balsuoti dėl 14-15 metų biudžeto. Taigi apgailestavome ne dėl, ne dėl to, ko pasiekėme, bet apgailestavome dėl pačios politikos. Ir dabar mes turime žvelgti į ateitį, į rytojų. Ir čia svarbus keli dalykai ateityje. Pirmiausia, kalbant apie trumpalaikę ateitį, mums pavyko trims institucijoms susitarti dėl terminų, dėl terminų, kuomet bus apmokėtos, neapmokėtos sąskaitos. Ir tas planas turi tapti realybę ir kad visos institucijos laikytųsi savo įsipareigojimų. Tai yra labai svarbu. Antras dalykas, kalbant apie vidinės trukmės laikotarpį, dabartin, matome, kad dabartinė sistema paralyžuoja visą procesą kalbant apie valstybių narių įnašus ir problemas, su kuriomis susiduria nacionaliniai biudžetai. Taigi nuo savų išteklių sistema turi skubiai būti išspręsta, reikalingas politinis sprendimas kad e, nebūtų tokių situacijų, kai Margaret Thatcher vėl pareikalaus, kad būtų sugražinti jiems pinigai. Taigi, esu įsitikinęs, kad piliečių parama ES biudžetui nebus didelė, jeigu laikysimės ankstesnės logikos. Mokėjimų problema nebus išspręsta. Ir piliečiai turi žinoti, kokias lėšas gauna ES institucijos. Ir mes ateityje, dėlėtumėsi dėl ES biudžeto, turėtumėme surasti būdų, kaip būtų galima atkurti ryšį tarp Europos ir piliečių. Ir kad būtų sustiprintos bendros mūsų pastangos visų piliečių labui. Taigi, bet norėčiau padėkoti Europos parlamento delegacijai, nes iš tiesų mūsų komiteto pirmininko didžiulis autoritetas leido mums pasiekti neblogų rezultatų. Dėkoju. Labai ačiū kolega Deprė, dabar kolega Levandovskis. Pone Pirmininkė, labai trumpai. Galutinis susitarimas dėl 14-15 metų yra tipinis kompromisas, niekas juo nėra patenkintas yra atidedamos didelės problemos, e, nelabai stabilizuotas biudžetas. Man pagrindinių problemų kelia vadinamasis mokėjimų planas. Jis turi realiai atspindėti, kas yra nesumokėta ir taip pat turi atspindėti padėti valstybėse narėse. Dėl e, prašymo sureguliuoti nuosavus išteklius. Taip, reikia daugiau skaidrumo, E, taip pat reikia išsiaiškinti, dėl ko yra vėluojama mokėti, nes aš visada stengiausi užtikrinti, kad jau gruodžio pirmą dieną būtų sumokėta viskas, kas turi būti sumokėta ES biudžeto. O dabar mes, atrodo, darome taisyklę iš tos geležinės, atsiprašau, darome išimti iš tos geležinės taisyklės ir mes turime suvokti e, pa, pasiekmes. Dėkoju, kolega Levandovski. Bendros diskusijos baigtos. Balsuosime rytoj. Kitas darbo atvarkės punktas tai yra tarybos ir komisijos pareiškimas lėšų pasaulio maisto programos pagalbos schemai pabėgėliams iš Sirijos trūkumas. Ir pirmasis kalbėtas ponas Dela Vedova.